Good afternoon, colleagues. Um... Labas. Labas vakaras, kolegos. Tęsėme mūsų darbą pagal darbo atvarkę. 25 punktas mūsų laukia. Kova su korupcija ir tolesni su Krim rezoliucijos susiję veiksmai, pranešėja Laura Ferrara. Per e, praeitą kadenciją parlamentas įkūrė specialų į komitetą. Es kuris domėjosi e, ir pinigų plovimu ir pateikė rekomendacijas. Po to buvo parengta parlamento rezoliucija 2013 e, spalio mėnesį ir mes peržiūrime, kaip įgyvendintos Krim komiteto rekomendacijos E, prioritetą teikiant svarbiausiems sektoriams ir siekiant patobulinti turimas teisinės priemonės kovoje su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Žodis poniai Ferrari pristatyti darbinį dokumentą šiuo klausimu. Prašau, Laura, jūs. Dėkoju. Pirmininkė, visiems laba diena. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kontrapranešėjams už pasiūlymus kurie buvo pateikti paskutinių posėdžių metu, kai susirinkę buvo šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas, noriu pristatyti darbinį dokumentą. Šio dokumento tikslas yra apibriežti mūsų tikslus, kurių siekiame per šį pranešimą. Čia kalbame apie 2011 e, metų organizuotą nusikalstamumą bei 2013 rezoliuciją, kuri buvo priimta e, e, Krim. Tai yra specialus komitetas. Na, mūsų veiksmų sritis turi būti ribota ir mes turime susitelkti ties ypatingais tikslais kad e, mūsų darbų pabaigoje pranešimas būtų kaip galima platesnis ir apimtų daugmaž viską. E, na, kaip mes galėtumėm dirbti, čia norėčiau jūsų komentarus išgirsti ir jūsų e, pasiūlymus. kovojant su organizuotų nusikalstamumu bei korupcija reikia turėti galvoje, kad mes nežinome tikrų mastų, kaip yra organizuojama ta kova, e, nes e, net nežinome tikrų e, nusikalstamumo mastų. Tai pirmiausia yra kultūriniai dalykai, E, kitaip tariant, kaip piliečiai visus šiuos reiškinius įsivaizduoja. Tai nėra kažkokia tai tiksli koncepcija, kažkoks e, priklausimas kažkokiai organizacijai. Mes ne visai suprantame, kokia yra iš tikrųjų situacija, mm, nesuvokiame kad tos asociacijos bei nusikaltelių organizacijos yra labai pavojingos, bet to jos e, savo viduje keitėsi, jos vystėsi ir dabar jau pasidarė panašios į didžiųjų tarptautinių įmonių struktūras. Jos gali savo veiklą iškelti ten, kur pelnai didžiausi, ten, kur e, patogiausią konjunktūrą, ko gali pasirinkti šalis žodžiu, kad galėtų kuo geriau e, veikti ir vystyti, e, vystyti savo veiklą. Minimalių standartų, kalbant apie mafijinės organizacijas, nėra. Tai e, yra būdinga nusikaltelių organizacijoms. Dar vienas aspektas E, tos nusikaltelių organizacijos įsiskverbė į valstybės valdymo struktūras ir jų pelnai tokiu būdu patenka į visos Europos legalę teisėtą ekonomiką. Pradinė šių organizacijų veikla apsiribojo tam tikromis teritorijomis, Tačiau dabar jau viskas kitaip, dabar jie dirba visos Europos mastu. Būtent dėl šios priežasties mes e, korupciją ir organizuotą nusikalstamumą siejame. E, tai nėra du e, atskiri reiškiniai ir savo dokumente juos nagrinėjame vienu metu siekdami parodyti, kad e, yra tarpusavio sąsaja, e, ryšiai ir e, labai dažnai korupcija yra tik pretekstas, kuriuo naudojasi mafijinės struktūros, siekdamos įsiskverbti į socialinę ar valstybės valdymo sistemą kokiose, kokioje nors valstybėje kovoje su korupcija kol kas neveikia ES teisės aktai, valstybėms narėms labai sunku imti prevencinių veiksmų arba e, baudžiamųjų veiksmų. Aš manau, kad reikėtų dirbti dviem linkmėm. Reikėtų dirbti ir prevencinę, ir e, baudžiamąją linkmę. Ypatingai reikėtų prevenciją sustiprinti, o taip pat reikėtų sustiprinti nuolatinę kontrolę. E, arba jeigu vyksta korupcija, tai tą kontrolę reikėtų dar labiau sugriežtinti. E, taip pat reikėtų skatinti valstybių teritorijose legalumo kultūrą, kad e, Mm, būtų atstatyta e, taisyklės ir išimties iš taisyklės atvejais, nes šiandieną ko gero santykis yra suvokiamas atvirkščiai. Dabar jau e, niekas nebesistebi, kad Europos mastu vyksta korupcija ar organizuoti nusikaltimai. Taip pat reikia pradėti iš naujo E, piktintis, jeigu e, susidurėme su ekonomika bei valstybių narių piliečių situaciją bloginančiais reiškiniais, nusikaltimais. Tai neturėtų būti, e, jeigu jie yra nubaudžiami, tai neturėtų būti išimtis. darbo dokumente išnagrinėti šie bendrėjai aspektai, o tuomet yra skirtas ypatingas dėmesys e, kai kuriems dalykams, kurie yra prioritetiški pagal istoriškai susiklojusiusias aplinkybės. E, tai yra su migracija, su aplinka ir su korupcija susiję organizuoti nusikaltimai su, fond, su finansiniais fondais. Taigi pirmoji grupė, ten, kur organizuoti nusikaltimai susi, susiję su migracija, tai yra migracijos fondų naudojimas, e, žmo, prekyba žmonėmis, e, prieglopščio centrų, prašytojų centrų, ekspost valdymas reorganizacija tų centrų, prostitucija, vergovė, žodžių sąrašą galima tęsti ir tęsti. Organizuotas nusikalstamumas ir korupcija labai yra įsiskverbę į šias rytis, tai tapo tikrų tikriausių verslų. E, toliau e, organizuotas nusikalstamumas ir aplinkosauga. Čia norėčiau pabrėžti, E, aplinkosauginių įstatymo pažeidimų e, aspektą, e, eko mafiją vadinamąją. Ekologija dažnai atsituria dideliame pavojuje, mes dažnai informuojami, kad organizuoti nusikalteliai užsijima atliekų tvarkymų, ypatingai pavojingų atliekų tvarkymų. Taigi reikėtų imtis daugiau prevencinių veiksmų, kadangi veiksmai europinių mastų yra ne tik nepakankami, um, o tų um, nusikaltelių veiksmai piliečių uh, atžvilgių gali turėti labai neigiamų pasiekmių. Dabar valstybės atžvilgių galima, galima pradėti e, baudžiamąją procedūrą, e, jeigu yra pažeidami, pažeidžiami ekologijos reikalavimai, e, o sakykime, jeigu e, yra susidurima su Europos piliečiais, O atsiprašau, e, žodžiu, piliečiams daroma dviguba, e, dviguba žala ir, ir sveikatai, ir, ir ekonomikai. Nusikaltelių organizacijos provokuoja korupciją valdininkų tarpe, jie um, tiesiog, na, žmonės E, gazdina. Krim komitete, komitetas pateikė visą eilę rekomendacijų, tačiau tas rekomendacijas nebuvo kaip reikiant atsižvelgti. Reikėtų e, geresnio e, finansinių srautų atsiekamumo, taip pat ir europinių srautų. Išvadai norėčiau pateikti kai kurias rekomendacijas, kurias galima siūlyti pagal šį inicia savo iniciatyvą parengtą pranešimą. Galima E, apie pavojų pranešančius liudininkus saugoti, numatyti jų apsaugą. E, tų žmonių vaidmuo e, ir užimamos pareigos labai dažnai skiriasi, tačiau vis tik tais Europos Sąjungai reikia tam tikros programos, kuri sugebėtų juos visus apsaugoti. Taip pat reikėtų uh, socialiniams e, reikmėms panaudoti konfiskuotą turtą. E, kalbant apie e, organizuotą nusikalstamumą, reikėtų panaudoti europinius fondus, kurie dar susidėtų ir iš to turto, kuris buvo iš nusikaltelių konfiskuotas. Taip pat reikia remtis gerąją praktiką, agentūros turi keistis gerąją praktiką, kaip jos E, užsiima prevenciją, kaip konfiskuoja, kur panaudoja tą turtą konfiskuotą. Ir e, taip pat e, pagalvoti apie taupimo aspektus. Taigi šis dokumentas yra pirminė struktūra, toliau galėsime pačios, pačią struktūrą vystyti. Laukiu jūsų komentarų bei pasiūlymų, kad galėtumėm šio pranešimo, šį pranešimą praturtinti. Ačiū. Laura, and... Ačiū, Laura. Mm, nemažai šešėlinių pranešėjų taip pat e, paprašė žodžio. Atrodo, kad Natalie Grisbeck prašo žodžio, ji Aldė frakcijos pranešė dėl šio darbinio dokumento. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Laurai Ferrarai už uh, E, prezentaciją ir kaip Aldė frakcijos šešėlinė pranešėja norėčiau pridurti dar keletą dalykų. Vis pirma, norėčiau pabrėžti, kad dokumentas, kurį pristatė Laura Ferrara, tik, yra tik tai a, a, aktualus. Aš jį su, gavau anglų, su prancūzų kalba vakar. Bet kaip jau minėta, mes dirbome e, visi šešėliniai e, praneš, su visais šešėliniais pranešėjais Ir tai tikrai geras atspirties taškas nagrinėjančiai svarbu klausimu. Visų pirma, dėl dokumento turinio ir formos. Dėl formos e, svarbu pasirinktas tikslas ir aš noriu padėkoti Laurai už e, deklaruotą sieki susitelkti e, ties prioritetiniais pranešimo aspektais, nes kaip e, žinome, kaip ką tik buvo pasakyta, 2013 e, savo ataskaitą patvirtinusi Krim komisija, kuriai primininkavo mano kolegė Sonia Alfano, parengė tikrai neblogą dokumentą. Atsižvelgiant į nagrinėtas aplinkybės, tai tikrai buvo uh, naudingas dokumentas, e, parengtas atliepiant į, į, į to laikotarpio poreikius. Ir, kaip Laura sakė, e, atliktas pamatinis darbas, tačiau viskas liko tik popieriuje. Todėl e, sutelkę pastangas turime dirbdami savo komitete sutelkti dėmesį į šį aspektą į šią sritį ir bandyti taip pat paraginti ir valstybės narės ir komisiją imtis veiksmų dėl svarbiausiais e, aspektais. O kalbant apie formą, apie, daug, apie pranešimo formą, aš pritariu Lauros pasirinktai strategijai, tai yra e, bandyti išvengti kalėdų eglutės norų sąrašo surašymo, uh, E, tai jau buvo padaryta, bet tai nebūtinai padeda pasiekti rezultatų. Kalbant iš esmės, norėčiau pasveikinti Laurą dėl to, kad ji užakcentavo svarbiausius dalykus, tai yra e, suderinti skirtumus egzistuojančius tarp teisingų teisės sistemų valstybės narėse. Ir kaip e, visi puikiai žinoma, tai nėra lengva užduotis, tai yra sudėtingas procesas. Ir visos nuostatos dėl E, priemonių perkelimo yra sudėtingi dalykai, kaip jį ir akcentavo. Aš pritariu jos raginimui ir mano frakcija tam pritarė dėl e, veiksmų, kurių reikiantis trijose sritise e, nusikalstamumas ir migracija sąsajos, nusikalstamumas ir aplinkosauga ir dar vienas dalykas, tai korupcija bei viešųjų e, lėšų panaudojimas. Norėčiau akcentuoti, kad e, mus ypač domina tai, kad šiame darbinėme dokumente kalbama apie apie e, informatorių, informacijos teikėjų apsaugą, e, apie mums patinka siūlymas kurti tokią europinę apsaugos programą ir tai mums artimas tikslas. Na ir taip šią progą e, norėčiau dar pridurti ir žinau, kad turėsime galimybę dirbti toliau rengiant šį pranešimą. Norėčiau priminti e, mokesčių klausimus, e, lengvatinių mokesčių zonas bei e, pinigų plovimą. Ir ne, manau, kad nesunkiai nuostatą šiuo klausimu taip pat galėtume įtraukti šį pranešimą, nes tikrai Na, nepavarkstame kartoti, kad e, nusikalstamumas nežino ribų, atšau sienų. Ir mes turime daryti viską, kad, e, kad taip nebūtų. Ir todėl turime pasiūlyti europietišką atsaką, turime sukurti ir sustiprinti europinės priemonės, kurios būtų e, tinkamos visoms valstybėms narėms ir kurios būtų aktualios. Nežinau tikslių skaičių, tikslių skaičių bet, bet iš tikrųjų jie yra astronominiai. Ir pasi, pažvelgia į skaičius galime susidaryti vaizdą apie tai, kokio masto, su kokio masto problema e, kovojame. Kalbame apie 110 milijardų eurų per metus, e, kurie nusėda nusikalstamos organizacijose. Tai yra lėšos, tai yra visų žmonių pinigai. Ir užbaigdama norėčiau pasakyti, kad nors ir sudėtinga bus įkurti Europos prokuratūrą, prokuroro ofisą, tarnybą, 30 metų apie tai kalbame ir vis dėlto valstybės narės ir toliau nemenkai priešinasi tokios struktūros atsiradimui ir tai amžinos mūsų diskusijos susijusios su e, ryto diskusijomis apie terorizmą, ką daryti, kad, kad eitume sparčiau priekin. Ir mes nesugebėme re, e, tinkamai reaguoti į tos reiškinius Europoje. Netgi labai europietiškai nusiteikė. Mes, mūsų tarpe kartais nusisuka nuo, nuo, nuo tokių siūlymų. Pirmininkas, ačiū. Kiti šešėliniai pranešėjai taip pat paprašė žodžio. Visų pirma, žodis Iljanai Jojtovai. Благодаря ти, Клод. Аз искам да поздравя Лаура. Ačiū, Klodai. Norėčiau padėkoti Laurai už šios gerą darbą, už pristatytą e, dokumentą. Jis tikrai išsamus. Prieš porą dienų įvyko bendras šešėlinių pranešėjų susitikimas draugė su, su pranešimo rengėja. Nusprendėme padaryti įžangą, parengti rekomendacijas. Džiaugiuosi man patikėtomis užduotimis, nes aš dirbau Krim komisijoje ir mes daug nuveikėme rengdami Akulino pranešimą. Aš tikrai nuoširdžiai manau, kad tas pirminis pranešimas buvo tikrai geresnis. Ne dėl to, kad pono Jakulino pranešimas būtų blogas, bet sakyčiau, kad vertindami šiandien pasiektus rezultatus matome, kad jie tikrai labai kuklus. Tas pranešimas lieti kovą su organizuotu nusikalstamumu, parengta daugiau nei šimtas rekomendacijų, tačiau labai menka dalis jų įgyvendinta. Tikrai norėčiau, kad, Europos, kad tas pranešimas būtų Europos komisijos prioritetas, rengiant naujas, teikiant naujus pasiūlymus dėl teisės aktų ir iniciatyvų. Todėl tikiuosi, kad dabartinis pranešimas, kurį rengia Europos komisija dėl korupcijos valstybėse narėse, turi apimti ir, ir, ir skyrių, kuriame būtų išdėstyta, kok, kokiu, kokius tikslus reikia gyventinti. Aš taip pat tikiuosi, kad kad prie šio pranešimo galime pridėti keletą konkrečių elementų susijusių su interesų konfliktais ir neteisėtai įgytomis lėšomis egzistuoja daugybė skirtumų e, tarp valstybių narių teisės sistemų ir nusikalstamas pasaulis yra daug lankstesnis negu institucijos ir puikiai pasinaudoja visomis esamomis spragomis. Manau, kad turime įtraukti ir nuostatas dėl Europos prokuroro tarnybos. Šis klausimas įsirgęs taryboje. Ir atrodo, kad tuo tarpu jos varsimas yra atsidūręs aklavietėje. Manau, kad mūsų darbo reiktų tinkamai įvertinti. E, tačiau tikrai atėjo laikas parengti dokumentą dėl Europos prokuratūros tarnybos. Dar vienas svarbus klausimas - tai lengvatinės mokesčių zonos. Taip, iš tikrųjų veikia parlamente yra įkurtas ad hoc komitetas, kuris e, analizuoja šį klausimą, jis parengė savo ataskaitą, galbūt bus sukurtas dar vienas panašus komitetas skirtas šiai temai, tačiau šios temos neturime pamiršti ir šiame pranešime. Ir galiausiai dar vienas dalykas, kurį tiesiog esame pamiršę tuo tarpu, tai Europos fondai ir Europos humanitarinė pagalba skiriama trečiosioms valstybėms ir korupcija tose trečiosiose šalyse. Mums pasiekia vis daugiau informacijos apie tai ir tuo tarpu mes toliau tęsime darbą e, dėl šio pranešimo ir tikiuosi, kad bendrų pastangų dėka mes suvaidinsime svarbesnį vaidmenį šioje srityje. Ačiū. Pirmiausia, ačiū ponė Ferrera už darbą, ačiū už tai, kad ji įtraukė visus šešėlinius pranešėjus į šį darbą. Manau, kad galima vis tik tais aiškiau nurodyti, kaip e, mes pralaimėjome karą su korupcija Europoje. Ir galbūt e, paimti keletą pavyzdžių, parodant, kaip didelių įmonių e, korupcija pasikeitė, tikrai e, turbūt e, neverta klausytis, kad jie kovoja su korupcija, nes tai būtų kaip pasakų sėkimas. Siemens, pavyzdžiui, jūs žinote turbūt atvejį, jie, mm, susi, jie sus, buvo pagauti e, korupcijos atveju. E, kinai nurodė, kad e, Siemens daug žemesnę kainą parduod, pardavinėjo Siemensui ligoninės įrangą. Kitaip tariant, visa šita prekyba uh, E, Europos ne, Europa nedaro jokios įtakos, nes mūsųse niekas kaip ir nevyksta, jokio at, tos priekybos atspindžio nėra. Taigi kol kas e, ta e, kova, tarsi kova su vėjo malūnais, mes kol kas negavome jokių uh, nepasiekėme jokių rezultatų ir tai būdinga daugeliu mm, didelių įmonių. Korupcija e, trukdo taikai, Afganistane tokių pavyzdžių matome, kaip pavyzdžiui Dubajuje e, atsiranda ten siūsta e, humanitarinė parama, o Dubajus tai yra tarsi juodoji skylė, kur jeigu papuola kokie fondai, tai sveiki žuvę. Jie e, neprašo tarptautinių organizacijų pagalbos, jeigu reikia su kažkuo kovoti. E, Taigi e, taip pat ne, nenorėčiau, kad patikėtumėte, jog e, tekstai keičia pasaulį, juk yra daugybė konvencijų ir kitokių, e, ir kitokių dokumentų, kurie nieko, jokios įtakos nedaro. Nors konvencija, aišku, jie svarbus, bet pavyzdžiui, Junktinių tautų konvencija dėl korupcijos nieko, jokių pakeitimų neįnešė. Pavyzdžiui, Italija jau 50 metų kovoja su, su parlamentinė korupcija, bet e, Italijoje e, padėtis dėl to niekaip nepasikeitė. Aš norėčiau pasiūlyti Laurai, kad ji įterptų lentelę su tom valstybėm narėm, kurios e, skiria lėšų iš savo vidaus e, produkto, siekiant parodyti, kad e, pastangos yra realios. Toliau mes matėme, kaip šešėliniai pranešėjai neteisingai interpretavo tai, ką parašė Laura Ferrera apie imigraciją. E, ji nerašė, kad emigracija kelia, e, skatina korupciją. Ji rašė, kad emigrantai yra mafijos aukos, nes jie e, valdo sulaikymo centrus. Taigi labai atidžiai atsargiai reikia viską interpretuoti, kadangi žmonės nebūtinai viską mato taip, kaip reikėtų matyti. Be to labai svarbu Stenglover e, e, ir jų apsaugą pabrėžti. Mes žinome, kad taryba labai aiškiai ir komisija labai aiškiai paskelbė, kad jie nenori minimalių taisyklių e, apsaugai. Informatorių, informatorių apsaugai Tai labai gerai čia komisija teisingai pabrėžė. Ji iškėlė tokią problemą, kuri nebuvo iškelta nieku, niekada anksčiau. Jeigu kartais e, e, būna konfiskuotas pavojingų nusikaltelių turtas, tai žmonės labai bijo tą turtą įsigyti ir lengvai turtas naujų šeimininkų nesusiranda. Ar tai būtų kalba apie, e, apie sakykime, žemės plotus, juos konfiskavus tikrai atsiras labai sunkiai naujas savininkas. Taip pat, e, jeigu konfiskuotas lėktuvas, pavyzdžiui, e, tai labai sunku jį nupirkus naujam savininkui, įsigius naujam savininkui išlaikyti. E, laivas, pavyzdžiui, išlaikyti irgi yra labai sunku. Taigi čia turbūt reikėtų tekstus patobulinti ir numatyti galimybę tą turtą parduoti kažkokios tai teismo procedūros metu. metu. Nes, e, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kaip ir Italijoje, tokia procedūra tikrai gali trukti ir dešimt metų ir daugiau. E, o tada jau jos pardavimas ar perleidimas kitam šeimininkui neturėtų kažkokios tai apčiopiamesnės reikšmės. Taigi reikėtų tokią procedūrą numatyti. Taip pat labai džiaugiuosi, kad pranešėja e, paminėjo aplinkosauginius aspektus ir kad e, valstybė e, turi mokėti, jeigu kartais atsiranda kažkokiu tai problemų dėl e, e, atliekų. Neapolis, pavyzdžiui, skęsta šiukšlių kalnuose. E, Bet čia vėlgi mafija. Mafija, sakykime, e, ne. E, ne e, susidoroja, netvarko taip, kaip reikėtų tvarkyti reikalingų, kenksmingų atliekų, medicinos atliekų. Mes žinome, kad žmonės gyvena šalia tų atliekų ir ten gyvenančių žmonių mirtingumas yra daug didesnis negu kitur. Taigi štai tiek norėjau pasakyti. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Ir norėčiau palinkėti, kad šis darbas iš tiesų būtų nukreiptas į tikruosius kaltininkus, į tuos, kurie nepareiškia pakankamos politinės valios ir neskiria pakankamų dotacijų. Labai ačiū. Mane jo dabar yra socialistų frakcijos šis pranešėjas, toliau kalbės EPP šis pranešėjas. Šiandien norėčiau kolegoms paminėti, kad reikėtų pasitengti kalbėti trumpai, kad būtų galima laikyti darbotvarkės, nevėluoti. Tai galbūt prašau kalbėti iki trijų minučių. Ačiū. Ačiū. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu, labai svarbi, labai svarbus pranešimas. Tikrai reikia kovoti su korupcija. Ir korupcijas tik pasireiškia skirtingais būdais, yra įvairių labai būdų. Taigi yra labai savitų, labai būdingų būdų, kaip pasireiškia korupcija. Ir šią ataskaitą daugiausiai kalba, šis pranešimas daugiausiai kalba apie Italiją situaciją. Italijai reikia konkrečių politinių, politinių instrumentų, tačiau mums reikia priemonių, kurios eitų toliau, kurios reaguotų tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, ne tik Italijoje. Štai pavyzdys, ką turiu galvoje. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, taupimo politiką. Kolegos labai gerai jas, jas, jas pažinę. Tai galėtume sutikti, kad visose valstybės susima kova su korupcija, tačiau ta kova gali būti politizuojama. O jeigu bus politizuojama, tuomet kai kurie žmonės nepalaikys labai svarbių šiai kovai instrumentų. Aš esu iš Portugalijos ir mūsų šalis vykdo taupimo programą nuo 11 metų. Trejetas baigė darbą 14 metais, jeigu jūs mėnesį. Ir na, žinome, kad daug valstybių labai stresilėmis kursus problemams. Tačiau kartais yra bandoma korupcijos problemas sieti su taupimo problem, politika. Ir dėl to galima prarasti daug palaikymo. Tai tada reikėtų nepolitizuoti šio pranešimo. Nes tuomet tiesiog mūsų nepalaikys kiti kolegos. kai kurios frakcijos grupės sako, jog būtinas dalykas yra taupimas. Taip pat, kad reikia steigti paramą valstybės, kurios taupo. Kitos frakcijos nesutinka. Jos laiko taupimo politiką kaip tik blogą šaltiniu. Todėl reikėtų nepolitizuoti pranešimų. Taip pat dar yra ir teisinis elementas. Tiesiog yra dalykų, kurie egzistuoja vienose valstybėse, bet neegzistuoja kitose. Ir uh, iš teisinės pusės bandoma žiūrint, tai tarsi matome, kad bandoma tik aprašyti situaciją remiantis tik viena šalimi, tačiau neatspindima tai, kas vyksta kitose šalyse. Dėl to pranešimas, na, net betanka dalies savo vertės. Jis nėra toks aktualus. Taip pat kalbėta buvo apie informatorius, kuriuos reikia saugoti. Tačiau tai yra labai sudėtingas klausimas. Ypač tai galvoja, kaip skiriasi politinių frakcijų požiūriai. Kartais vienas atsistai gali tapti priemonę kovai su korupcija, tačiau čia gali būti ir interesų konfliktų problemų. Pavyzdžiui, kaip būna tas atvejs, jeigu informatoriai atskleidžia valstybinės paslaptis. Na, galima galbūt matyti kažkokią minimalę apsaugą, tačiau dažnai kyla kitų problemų. Ypač tas atvejs, kai atskleidžiamas yra valstybinės paslaptis. Eva Želi minėjo Europos prokuroro biurą. Na, čia yra padaryta pažango šioje srityje. Ir Lisabono sutartyje, tai kalbama, tai yra įrašyta, ir parlamentas šio kadencijoje jau dirbo tai šiuo klausimu. Tai gali padėti atlikti būdžiamosius tyrimus. Tačiau reikia palaikyti pranešėją. Tačiau, kai valstybės narės bandė tai gyvendinti, tai matome, kad pirmiausiai siekia didinti efektyvumą. Ir čia svarbiausia yra, kad valstybės narės bedarbiautų. Tai yra, kad teisėjai bedarbiautų. Svarbu, kad, tarkim, teisėjai, kurie tyria bylą vienoje šalyje, galėtų susikti su kita šalimi, gauti informacijos, kuriems gali būti naudinga. buvo manoma, kad pranešimą bus sunkiai, bu, bu, nu, nebus palaikomas, tačiau vis tik uh, galiausiai pranešimas buvo palaikytas. Na, aš kalbėjau, kalbu labai daug trumpiau negu kiti uh, kalbėtojai, tačiau prašau, pirmininkai, užtikrinkite kitą kartą, kad visi kalba vienodą laiką. Na, visi kalba panašiai, po penkias minutės maždaug, taigi bus problemų vėl dėl darbo atvarkės. Taigi aš prašiau, kad būtų kalbama tris minutės, tačiau visi kalba apie penkias minutės. Na, aš nutrauksiu tuos, kas kalbės virš penkių minučių. Aš prašau trijų minučių, tačiau galite kalbėti iki penkių. Čia aš tik bandau priminti plaktuku tik bandau mandagiai priminti, kad reikia leks kalbėti, tačiau jeigu ne, ne, neužteks pamatyti, tuomet teks ir pabelsti. Tačiau visi, visi komiteto nariai be abejo žino, kad aš pirmiausia bandau mandagiai priminti apie kalbimo laiką. Toliau, tas pranešėjas, kur žinau, kad kalba tikrai trumpai, ponas Dižo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasitengsiu kalbėti trumpai. Čia beje ir mano pirmasis pastabos yra. Aš taip pat dalyvau Krim komitete. Tuomet bandėme tam tikrų problemų išvengti, tačiau vis tik na, dokumentas vėliau išaugo ir buvo labai daug rekomendacijų gauta ir tuomet gavosi taip, kad kitos institucijos tuomet ėmė atsirinkti tik tai, kas jam patinka. Taigi iš principo tikiuosi, kad e, šis pranešimas tik patvirtins tą tekstą, kurį jau patvirtinome o naujos mintis bus plėtojamos kitose tekstuose. Trys dalykai, ką norėčiau paminėti. Pirmiausia, tarptautinis bendarbiavimas. Tai žinoma, kad iš komisijos pusės per mažai dirbama šis rytyje. Greko ten turėtų daugiau dirbti, taip pat Europos taryboje turėtų daugiau dirbti, taip pat ir jungtinės tautose, o ten dabar matome, kad yra šiek tiek net ir įtampos nes komisijos prašoma teikti pranešimus apie korupciją, tačiau komisija nedaro. Taip pat yra ir EBPO, kur taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Taigi reikia kalbėti ne tik apie priemonės ES viduje, tačiau ir apie bendrabiavimą tarp ES ir kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų. Kitas svarbus dalykas – viešusios lėšos. Na, Labai džiaugiu, kad į tai atkreipiama daug dėmesio, tačiau reikia dar daugiau dėmesio kreipti į viešosius pirkimus, nes Europos audito rūmai e, tvirtina, kad e, klaidų skaičius auga. Tai kėl klausimas, ar ten yra tikrai klaidos? Na, reikėtų galbūt, kad auditorumai galbūt pateiktų daugiau tos rekomendacijų, paaiškinimų. Kitas dalykas, kas yra svarbu, prevencija. Čia reikia daugiau pakomentuoti. Pavyzdžiui, svarbus dalykas yra žurnalistiniai tyrimai. Kartais problema yra ne tai, kad trūksta lėšų tyrimui, tačiau tai, kad žurnalistai yra bauginami. Todėl reikėtų pranešime kalbėti ir apie žurnalistą apsaugą. Minėti pranešime yra informatoriai. Na, aš taip pat palaikau, kad Europos būtų priimti Europos lygių teisės aktai šiam klausimui. būtų galima galbūt rasti, kaip tai padaryti. Yra kitų svarbių dalykų, pavyzdžiui, pinigų plovimas, buvo apie tai pranešimas. Taip pat svarbus dalykas yra akcininkų skaidrumas, nuslydas, turėjimas skaidrumas. Čia, gal, čia prevencinė priemonė svarbi yra. Toliau, norėčiau susijęti dvi prevencijos sritis. Korupcijos organizuotos nusikalstamumo sritis, e, prevencijos sritis. Tai labai svarbu dalykas yra prekybos paslačių direktyva. Nes kartais tai gali pakenkti informatoriams, kai jie bando pranešti apie blogas praktikas valstybės e, tai įmonėse. Taip pat kitas dalykas yra ribotas atsakomybės vieno nario įmonės. Na, pašto, e, pašto dėžutės įmonės, tai, tai pašto adresą turinčios įmonės, tai gali kelti didelių problemų. Taigi reikia visą tada peržiūrėti. Ačiū. Ačiū, toliau Silvija von Kaufman. Ačiū pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Aš norėčiau pranešėjui padėkoti. Pranešėjai padėkoti už tai, kad buvo susitilta ties prioritetais. Tikrai tai yra labai gerai. Vienas dalykas, ką norėčiau pakomentuoti, tai sėsiu su pabaiga labiau. Kur kalbama apie socialinį panaudojimą ir pranešėjas siūlo Europos tinklą, tam tikrą agentūrų tinklą, kurias administruotų ir parduotų konfiskuotą turtą. Na, nežinau, nesu įsitikinusi, ar tai gera mintis, nes ar pavyzdžiui visose valstybėse narėse yra agentūros, kurios to užsijima? Jeigu yra, tai tuomet gerai. Bet o jeigu nėra, tuomet reikės prašyti valstybių narių, kad jos tokias agentūras steigtų. Antra. Na, sunku įsivaizduoti, kaip tai veiks. Ypač šioje srityje. O jų klausimas yra labai svarbus kokia, bus, kokia bus ta socialinė nauda, ta nauda visuomeniai. Ar tikrai pavyks gerai rasti mechanizmų. Norėčiau, kad pranešėja daugiau pasigilintų į šią sritį. Ačiū. Dėkoju. Toliau Marija Loris. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau labai paremti tai, ką pasakė panas Dailong tikrai reikia ginti žurnalistus, kurie, daro, kurie atlieka tyrimus, nes kartais jie atlieka, pažiūrėjau, matome, kad e, kai tyriame, kokios yra sąsajos tarp e, korupcijos ir žiniasklaidos laisvės, tai matome, kad yra gana tamprus ryšys. Dėl to reikia tikrai užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir taip pat suteikti daugiau išteklių kokybiškai žurnalistikai. Taip pat manau, kad reikia kalbėti ir apie skaitmeninimą. Nes skaitmeninė sąjungos, skaitmeninės paslaugos, visa tai teikia daugiau galimybių skaidrumui. Ir iš savo šalies, iš Estijos patirties galiu pasakyti, kad 25 procentai pajamų deklaracijų yra pateikiamas internetu. Ir turime dabar sistemą tokią, kad visos, visi sandoriai kurie yra desnegu 1000 eurų, turi būti elektroniniu būdu pateikiami tarnyboms apie informaciją. Taigi tai padeda žurnalistams stebėti, kas vyksta, tai užtikrina didesnę kontrolę ir didesnį skaidrumą. Ir taip pat tai didina pasitikėjimo atmosferą. Galime pažiūrėti, koks yra ryšys tarp korupcijos lygio ir kitų indeksų, pavyzdžiui. Tai matome, kaip svarbu ir koks yra ryšys su pasitikėjimu policija bei viešosiamis institucijomis. Kuo pasitikėjimas desnis, tuo korupcijos yra mažiau. Taigi labai svarbu yra skaidrumas, domenų skelbimas, taip pat viešųjų pirkimų skaidrumas, taip pat naudos gavėjų, kurie gauna paramą iš ES fondų skaidrumas, tai taip pat žiniaslas laisvė ir skamės paslaugos visi tai yra esminiai dalykai. Ačiū. Ačiū, Mariju. Um... Ačiū, Mariju. Fernando, prašau, labai trumpai. Taip, iš tikrųjų norėčiau konstruktyviai konstruktyvaus kai ką pasakyti, svarstant šią svarbę temą. Tai yra nagrinėjame, kaip gyvendintos Krim komiteto rekomendacijos dėl organizuotų nusikalstamumo ir korupcijos Europoje. Neturėtume e, neįvertinti švietimo svarbos e, Europoje, kovojant su e, korupcija. Aš esu buvęs teisingumo ministru ir esu dirbęs baudžiamosios teisės rytyje ir manau, kad mes neturėtume taip pat pervertintis žiniasklaidos vaidmens, nes reikia nepamiršti, kad daugeliu atveju spauda gali būti, žiniasklaida gali būti tokia pat korumpuota kaip ir politinė sistema. Ir turėtume pabrėžti, akcentuoti švietimo svarbą kovoje su korupcija nuo pačių e, pirmų, nuo, nuo pačių pradinių klasių. Reikia augdyti kitokį požiūrį Europoje į korupciją. Ir geriausias būdas uh, kovoti su su visą apimančia korupcijos e, po, ko, ko, pobūdžiu. Būtų geriausia, jei politikai rodytų pavyzdį, iš, kad viskas vyktų iš viršaus į apačią. Manau, kad šį dalyką reikėtų akcentuoti, kalbant apie šio pranešimo, kurį šiandien svarstame galutinį projektą. Ačiū. Vėlgi pradedame atsilikti nuo, nuo darbo tvarkės, prašau, komi, prašau komisijos trumpai pakomentuoti šį klausimą. Prašau. Labadiena, ačiū visiems, ačiū Laurai Ferrarai už jos parengtą puikų pagrindą mūsų darbui komisijoje ir noriu pasakyti, kad mes labai atidžiai klausėmės atskirų išsakytų minčių. Norėčiau išsakyti keletą pastabų. Uh, Nes jeigu pradėčiau bandyti komentuoti visus aspektus, labai užtrukčiau. Visų pirma, noriu pasveikinti tai, kad daromas sąsajos tarp organiza... organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Aš, aš vadovauju skyriui, kuris užsima šiom dviem sritim. Iš tikrųjų, reikia susijęti tuos elementus. Aš taip pat labai vertinu šių dviejų klausimų susijimą su. E, tų reiškinių prasismelkimu į, į legalią ekonomiką. Taip pat problemos neišspręšime vien teisėkuros priemonėmis ar vien tik užtikrinę teisės aktų įgyvendinimą, reikia ir kitų priemonių. Pavyzdžiui, vienas dalykas, kalbant apie teisės aktus, teisėkurą, turėtume nepamiršti, kad šis rytis uh, iki neseniai buvo trečiojo ramsčio sritimi. Taigi, kai kuriuose srityse labai sunku arba veik nerealistiška tikėtis, kad pavyks parengti ES masto taisyklės kai, kuriamis, kai, kuria, kai kuriais klausimais. Ir nors vyksta darbas bandant įvertinti teisės aktus, ir jų naudingumą. Mes taip pat skatiname ir kitokių priemonių naudojimą. Aš norėčiau e, aptarti svarbiausias, porą svarbiausių temų. Viena iš jų rekomendacijos dėl panaudotų, konfiskuotų lėšų so, panaudo, so, panaudojimo socialinėms reikmėm. Mes dirbame remdamiesi tam tikrą platformą, kur egzistuoja jau daugelį metų. E, ir mes susitinkame su e, turto išieškojimo, tarny, turto areštavimo tarnyba, parengtos tinkamos studijos, tačiau svarbiausia yra tai, kad mes imame plėtoti, mes pradedame renkti pradedame ieškoti galimybės susisiekti su Europos įvairiais tinklais ir panaudoti e, konfiskuotas lėšas socialiniams tikslams. O viešųjų pirkimų srityje, e, pavyzdžiui, galioja viešųjų pirkimų direktyva ir noriu pabrėžti, kad viena svarbiausių jos nuostatų tai užtikrinti, kad iki 2018 visos valstybės pereitų prie elektroninių viešųjų pirkimų sistemos, kuri būtų labai skaidri. Taip pat noriu pasakyti, mes domimės tuo, ką daro ES narės. E, įgyvendindamos Europos ekonominės valdysenos semestrą, tai yra svarbi priemonė valstybių ir vyriausybių vadovams, ir taip pat nu, domimės viešaisiais pirkimais ir, vertant viską pragmatiškiau, mes įtraukėme į bendrą projektą ir privačias įmonės, e, įtraukdami Transparency International, pavyzdžiui, dėl kai kuriais atvejais įvairiose regionuose, kalbant apie e, ataskaitą apie kovą su korupcija. Mes lauksime tos ataskaitos, to pranešimo ir tuo ir baigsiu. Noriu tik priminti, kad tai yra darbinis dokumentas ir vyks tikrai, na, vyksta labai aktyvios diskusijos, dar bus kitų diskusijų, bet noriu, nenoriu, kad mes atimtume laiko iš kitų svarbių darbo prakės klausimų, kurie mūsų dar laukia. Norėčiau, kad tuo komisijos pasisakymas ir baigtųsi. Grįžtų dar prie pranešėjos. Žinau, kad norėtųsi tikriausiai atsakyti visus klausimus, iš, kuriuos išsakė kolegos šešėliniai pranešiai, bet galbūt norėtumėt pasidalinti kai kuriamis baigiamosiomis pastabomis ir paskui pertume prie kitų pranešimų. Prašau. Dėkoju. Pirmin pirmininkė, norėčiau bendra pranešėjams ir kitiems kolegoms padėkoti už įvairius įvairiai pateiktą informaciją bei patarimus. Aš viską puikiai supratau. Dėl struktūros supratau šiame dokumente, kokia turėtų būti. Taigi dabar mes galėsime e, sėkmingiau dirbti su galutiniu variantu. Labai šaunu dirbti kartu ir e, pasiekti tokį projektą, kuris, kurį palaikytų visas komitetas. Aš labai džiaugiuosi dėl visų e, čia e, išreikštų minčių apie mokestinį rojų. Mes galime tam tikros informacijos pateikti mm, apie taks, e, mokesčių mm, komitetą ir taip pat apie kont komitetą. Taip pat, kaip sakė panne Jotova, Reikia pabrėžti, jog yra interesų konfliktai, nelegaliai įsigyto turto konfliktai. Ir tai, kad e, į humanitarinius, e, humanitarinę slytį besivystančiose srityse nusikaltėliai įsiskverbė. Tai to irgi nereikia pamiršti. Kaip pabrėžė ponė Žoly, reikėtų pasižiūrėti, kiek nuo BVP išleidžia valstybė savo teisingumo sryčiai. Tokį elementą reikėtų priimti domen, tokius duomenis. Mm, beje, parlamente mes užsakėme studiją dėl e, ekonominio poveikio nebuvimo arba dėl Mm, bendrų standartų nebuvimo kovoje su organizuotų nusikalstamumu. Jeigu tokie būtų, tada galėtume geriau kovoti. Taip pat norėčiau e, apsistoti ties to, ką sakė ponas Mėlio. Mūsų tikslas nėra e, kažkokį tai itališką, būtent anspaud, e, itališką bruožą šiam, šitam viskam uždėti. Suprantu, kad pranešėjai yra iš įvairių šalių, dėl to e, jie dirba e, priklausomai nuo savo kompetencijos ir to konteksto, su kuriuo jie geriausiai susipažinę. O šių studijų rezultatas turi būti europinio masto, tokiu būdu galėsime kalbėti apie E, įvairias rekomendacijas. Ponas De Jongė įdomių minčių pareiškė apie tarptautinį bendradarbiavimą. Ne vienas iš jūsų pasakojo apie e, tyriamųjų žurnalistų apsaugą. Daugiau ties šiuo klausimu apsistoti nenorėčiau. E, ačiū komisijai e, už paramą, ačiū už e, pasiūlymus, e, kuriuos pateikėte dėl konfiskuoto turto tokioje dvasioje ir pratesime e, šiuos jau gerai įsibėgėjusius darbus. Dėkoju e, autoriai, šešėliniams pranešėjams ir nariams, kurie aktyviai dalyvavo šiuose diskusijose. Dėkui. Dabar pereikime prie 26 darbo tvarkės punkto. E, Europos parlamento teminiaus sky, teminio skyriaus tyrimo dėl JAF ir ES domenų apsaugos teisės aktų palyginamos palyginimo teisės saugos tikslais rezultatų pristatymo. Išklausysime profesorės Franciskos Boem pranešimo iš Münsterio universiteto ir po to įvyks klausimų ir atsakymų sesija. Tai žinoma labai aktualu atsižvelgiant į iššūkių, su kuriais dabar susidurėme, ypač reng, derantis dėl ES ir JAV e, pagrindų sutarties. Prašau, ponė Bom, žodis jums. Ačiū. Ačiū už man suteiktą galimybę pristatyti jums šios apžvalgos rezultatus. Manęs buvo paprašyta atlikti palyginamąjį tyrimą, palyginti JAV ir ES duomenis. Suprašau, e, JAV ir ES duomenų apsaugos teisės aktus. Ir ši apžvalga parengta atsižvelgiant į būsimą e, pamatų susitarimą, kuris bus sudarytas ateitie ir galima saugaus uosto susitarimą. Aš parengiau savo pirmąjį e, tyrimo, pirmąją redakciją ir po to ji buvo nutekinta, paskui dar ją patobulinau. Ja sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje kalbama apie ES teisės aktus, Europos tarybos priemonės. Antrojoje dalyje nagrinėjami JAV e, įstatymų aspektai duomenų apsaugos garantijos JAF įstatymos yra gana sudėtingos, tai ištirti jas buvo e, sudėtingas uždavinys. Yra e, profesoriaus Binjami iš Vašingtono universiteto parengta apžvalga šią temą. Aš nekartojau jos išvadų. Aš Aš tiesiog pasirėmiau jos išvadomis ir pristačiau papildomą nuoją informaciją šiuo klausimu ir naujausias tendencijas. Trumpai apibendrinsiu ES teisės aktus egzistuojančias išvadas. Vertinant ES teisę, nuo 2009, kuomet įsigaliojo Lisabonos sutartis, duomenų apsauga ir teisės į privatumą apsauga sustiprinta. Ir 2009, iki 2009 duomenų apsauga nebuvo pirmojo ramščio klausimas, daugiau su antruoju ir trečiu ramščiu, taip pat su precedentų teisė ir aš savo, e, lengdama savo žvalgalėmiausi žmogaus teisų teismo precedentų teise Taip pat miniu teisingumo teismo sprendimus, kurie buvo svarbus dėl domenų sulaikymo. Sprendimas buvo dėl domenų sulaikymo ir sprendimas šrems byloje. Trumpai uh, užsimenu apie tas dvi bylas. Ir e, taip pat e, miniu kai kuriuos pirminius teisės šaltinius, tai yra 16 pagrindinių teisų hartijos straipsnis. Uh, taip pat kitų pagrindinių sutarčių straipsnius miniu ir jais remiuosi. E, duomenų, taip pat e, sprendimas byla dėl duomenų sulaikymo, tai labai svarbus sprendimas duomenų apdorojime, taip pat tyriant įvairias bylas. Teismas pakartoja pamatinius principus, kurių reikia laikytis toje srityje, pavyzdžiui E, rinkimo, laikymo ir saugojimo atvejai. Kiekvienu atveju tai yra vis kitoks pažeidimas ir kiekvienu atveju tokį žingsnį reikia pagrysti. Ypač kalbant apie dalymąsi duomenimis, duomenų perdavimą tarp JAF ir ES. Teismas nurodė, kad nesvarbu, ar įrodyta, kad asmo buvo stebimas šnipinėjimas ar ne, vis tiek jis turi teisę kreiptis į teismą dėl, dėl to, kad apie jį buvo renkami duomenys, net jeigu tai susijęs su galima grėsme viešajam saugumui. Taip pat. E, tai siejama su konkrečiamis asmenų teisėmis ir jų įgyvendimu. Kiti principai e, ribotas laik, duomenų saugojimo laikotarpis, taip pat priežiūros sistemos, visą tai minima tame sprendime teismo ir visą tai turėtų galioti šioje srityje. Šrems byloje e, nagrinėjami du klausimai. Visų pirma, duomenų apsaugos institucijų įgaliojimai, nesigilinsiu į tai, bet duomenų apsaugos institucijos turi tirti piliečių skundus, net jeigu, galio, jeigu veikia ir kitos institucijos to užsimančios. Kiti širiams bylos skiriamieji bruožai Tai, kaip žinote, po to pasirinkimas šioje byloje e, buvo anuliuotas saugaus uosto susitarimas, taigi teismo e, sprendimas yra, buvo gana griežtas, jame konstatuojama, kad šis susitarimas pažeidžia e, svarbės teisės, taip pat kalbama apie teisminės peržiūros svarbą. E, galimybę asmenims e, e, kreiptis į teismą ir prašyti jų teisų užtikrinimą jungtinėse valstijose. Nes galiojo nuostata, pagal kurią ES e, teisės aktai negaliojo, nes, viršeny, nes JAV teisės aktai turėjo viršenybę ES įstatymo atžvilgių. Taigi tai buvo pirminės teisės šaltiniai ir e, precedentų teisė. E, svarbus teisės šaltiniai yra ir, ir antrinės teisės aktuose, taip pat direktyvose įvairiose direktyvose ir reglamentuose. Čia ypač norėčiau paminėti 2008 pamatinį sprendimą dėl domenų apsaugos teisės saugos sektoriuje. Noriu akcentuoti, kad tai yra toks išbarstytas peizažas ir bandžiau paminėti visus svarbiausius principus, kurie yra išvardinti domenų apsaugos E, įstatymuose bei teisės saugos sektoriaus veiklos teisės aktuose. Ir prie užti kokių išvadų galioja teisės saugos veiklos standartai ir kokybės, kokybiško darbo standartai, nepriklausomos peržiūros reikalavimas yra labai svarbus šioje srityje, bei domenų perdavimas trečiosioms šalims šiuo atveju reikia reglamentuoti kai kurios aspektus ir šiems byloje tai yra akcentuojama. Svarbu yra, svarbus yra laikotarpiai numatomi, kiek laiko galima sulaikyti duomenys, taip pat asmen, asmenims numatytos galimybės e, reikalauti savo teisų užtikrinimo ir patirtos žalo, žalos kompensavimo. Pereiname prie Europos žmogaus teisų teismo presidentų teisės. Svarbiausia, čia yra aštuntas straipsnis, tikriausiai tai žinote. Aštuntojo straipsnio precedentų teisė. Pagal, precedentų teisė pagal aštuntąjį straipsnį susijusi su e, teisės saugos e, priemonėmis egzistuoja labai mm, plati precedentų teisė. E, Europos žmogaus teisų teismo precedentų teisė yra labai e, plati ir jie dažnai remiasi Luksemburgo teisingumo teismas. Ir šis teismas e, akcentuoja, kad duomenys apie asmenys esantis teisėjai saugos institucijų bank, domenų bazėse turi būti saugomi tik tam tikrą laiką ir reikia nepamiršti, kad būtina užtikrinti visas susijusias asmenų teisės. Taip pat žmonės turi būti informuojami apie tai, jeigu jie yra stebimi arba šnipinėjami. Palyginę, apibendrinant ES teisės šaltinius, matome, kad e, pirminės ir antrinės teisės šaltiniuose viskas išdėstyta gana, gana išsamei Ir o žmogaus teisų teismas dar papildo šios teisės šaltinius, akcentuodamas kai kuriuos principus. Dabar JAV e, teisės šaltiniais padalinau šį skyrių į dvi dalis garantijos ir garantijų apribojimai. Kaip matote, jungtinėse valstijose garantijos yra gana, e, garantijos sąrašas yra gana trumpas. Ketvirtasis e, JAV konstitucijos pakeitimas, taip pat privataus privačių domenų įstatymas 74 metų ir e, įstatymas dėl, e, teisinio, dėl teisinio poveikio pri, priemonių patirtos žalos susieškojimo teisme. Ir čia turime kalba, kalbėti apie te, teisminės priemonės, kurios numatomos JAV piliečiams, tos keturios priemonės turėtų būti prieinamos ir ES piliečiams, tačiau taip nėra. E, teis, įstatymė dėl, dėl teisminio poveikio priemonių tai neminima, nes ki, ki, ki, ki, kitų šalių piliečiams tos priemonės negalioja, ypač trečioji ir ketvirtoji priemonė, arba jos taikomos labai siaurame kontekste todėl teisminio poveikio priemonių įstatymas neišsprendžia tų, e, tų trūkumų, kurie e, egzistuoja kituose, kituose įstatymuose. Taigi, teisminio, teisminio poveikio priemonių galimybės kreiptis į teismą žalos išieškojimo įstatymę nurodyta, kokiais atvejais tokia galimybė numatoma. E, kalbama apie šalis, kuriom, kurių piliečiams galioja to, tas įstatymas. Tačiau neminimi duomenys, kurie perduodami JAV slatosios tarnybos. Ir kalbama apie, tik apie es piliečius, nekalbama apie užsieniečius. Dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie šį įstatymą. Ten du kart minimi privačių, privatumo apsaugos įstatymė išvardinti apribojimai. Taigi, kaip tie apribojimai, kitie suvaržymai susiję, man nėra aišku. Ir kiti susiję E, suvaržymai ACPE, FISA. Mm, Patriot Act, Freedom Act. Freedom Act. Šiame teisės akte numatyta daug e, progresyvių nuostatų jungtinių valstijų piliečiams. E, taip pat tam tikri laiko pribojimai, bet visą tai numatoma tik JAV. Tik JAV piliečiams. Taip pat mm, turiu paminėti dar keletą teisės šaltinių JAV. Patriot Act vienas iš e, susijusių e, įsakų yra jau nusojas galioti, bet jis nepakeistas. Taigi trumpai apibendrinant, matėte, na, ši, ši apžalga yra, yra ilga, bet priva, privatumo apsaugos sistema, kalbant apie domenų apsaugą e, Junktinių valstybių įstatymuose, uh, tai ji negalioja ES piliečiams ir todėl svarbu, kad ateityje sudarant sutartis nu, nuostatos šio klausimo būtų įtrauktos tokias sutartis, nes dabar nėra tokių sutarčių, kuriuose tokios nuostatos galiotų. Uh, Labai ačiū. Dėkoju profesoriai Bom. Atsiprašau, kolegos, truputėlį vėluojame. Labai visų atsiprašau. tai galbūt galima iš karto imti diskusijos, tiks rodyti šiandien pranešėjams bei kitiems nariams, kurie prašo žodžio. Ir kas nori kalbėti, prašau, duokite ženklą. Na, visi labai atidžiai stebėjote pristatymą, tad niekas ne, kol kas neprašė žodžio iš kitų narių. Tad pradėkime nuo šilinių pranešėjų. Aksel Vos. O jeigu nenorite kalbėti, tai žinoma, galite atsisakyti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, galvojau, kad galbūt pradės pranešėjas. Na, bet ką atveju dėkoju už pristatymą. Labai sudėtingas, pristatymą labai sudėtinga sistema ir būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą, kaip galima, kiek galima palyginti tas duomenų apsaugos sistemas, tas abis, abis skirtingas sistemas. Ar galima, pavyzdžiui, pasakyti, kad, e, tarkime, JAV duomenys yra apsaugomi ir ar jie yra apsaugomi panašių lygių kaip e, čia? Suprantu, kad sunku tai vertinti, bet būtų labai įdomu išgirsti. nes na, labai sunku tai įvertinti yra. Žinoma, dirb, dirbate daugiau šioje srityje, tad galbūt jūs geriau, geriau suprasite šį reikalą. Žinau, kad buvo padaryta pažangos. JAV apsaugos lygis kilo. Taigi tai būtų labai įdomu. Ačiū. Ačiū. Na, Jan, žinoma, yra pranešėjas, tad suteiksiu žodį. O po to Marija. Prašau. Ačiū. Na, nieko tokio. Norėčiau užduoti klausimą. Būtų įdomu išgirsti. Štai šiame tyrimė minimas yra įdomus vienas dalykas – Kokios konkrečiai teisės yra ginamos teisinės priemonės? Jūs minėjote teisinį, teisų gynimą ir kaip tai yra taikoma ES piliečiams? Kokiu papildomu teisų jie įgyja? Taigi, štai įdomu sužinoti šios dalykus, kokią papildomą vertę gali sukurti šis sutarimas. ir ar tai, kas aptarima čia, ar visą tai atitinka ES teisę. Nes būtent tai yra mums pasvarbiausias klausimas. Ar tas sustarimas atitiks? Ačiū. Ačiū, Biela, dėkuoju labai e, abiems, kad trumpai pasisakote. Toliau. Marijų Loristin. Prašau. Ačiū, labai ačiū už labai naudingą ataskaitą. Tikrai šis palyginimas yra labai įdomus ir labai vertingas pat kalbame apie direktyvą. Ir kyla klausimas tarptų skirtingų prieigų. Iš vienos pusės Europoje mes remiamės teisėmis, o amerikiečiai labiau žiūri visk, į viską per rizikos prizmę. Gal galite kiek labiau palyginti šios prieigas skirtingas, nes įsivaizduoju, kad abi turi pliusų ir minusų. Taip pat mūsų teisėjas sauga taip pat e, na, veikia tam tikrų būdų ir, ir čia matome, kad iš ją vatenčios praktikos daro labai daug įtakos. Tai galbūt galite pas, pas, palyginti tas dvi skirtingas teisų gynimo filosofijas. Ačiū. Ačiū, Mariju. Dar vienas šiandien pranešėjas yra salėje, Timotis. Ne, nėra jo. Na, tuomet Fernando, prašau, pasinis klausimas. Taip. Na, norėčiau išgirsti daugiau apie tos įrodymus, kad buvo kalbama apie tai, kad ES piliečiai negali naudotis teisinės apsaugos priemonėmis JAV. Kokie yra empiriniai duomenys? Kas, ką, ką jie rodo? Ir žinome, kad europiečiai turi problemomis, kai bando teisininkų lyginti savo teisės JAV. Tad kokią tai neigiamą poveikį turi. Ir kaip tai veikia teisiginimą. Kaip tai veikia JAV teisinę sistemą. Ačiū. Ačiū, prašau. Profesorė Bom, prašau atsakykite šios klausimus. Ačiū. Na, dėkuoju iš klausimus, pasitengsiu trumpai atsakyti. Pirmiausia, dėl teisinių sistemų palyginamumo. Na, sunku čia pasakyti, nes tai siejasi su daug įvairių kitų klausimų. Čia kaip lyginti obolius ir apelsinus. Europoje numatoma pamatinė teisė į privatumą bei duomenų apsaugą. O JAV viskas yra atvirkščiai. nes numatoma tik apsauga JAV piliečiams. Taigi yra labai labai sudėtinga, nes teisinės tradicijos visiškai kitokios yra. Amerikiečių priimamų teisės aktų dažnai tekimos rytis būna daug siauresnė. O mes dažnai žiūrime visai kitaip šios klausimus. Freedom Act bei teisės aktų, kurie aptarė teisinę gynimo, teisės gynimo priemonės, tai, jo, tai galioja piliečiams. Iš tai yra pamatinis skirtumas. Čia yra pamatinis tradicijų skirtumas. Tai todėl pasakytina, kad iš viso šioje srityje nėra jokios vieningos tai privatumo gynimo sistemos JAV. Toliau klausimai buvo dėl Umbrella susitarimo ir kaip tai, siesis, ir kaip tai gali papildyti JAV teisę dabar siūloma. Tai ten išplečia išplečia tas galimybes, kurias turi piliečiai. Vis tik išplėtimas yra labai nedidelis, nes tai taikoma tik ties na, vienai gana siaurai galimybei ir vienam ganas siauram teisų gynimo būdui. Taigi yra viskas labai tam susiaurinama. Ir teisų gynimo būdai iš tikrųjų yra labai riboti. Ar galim pasakyti, kad e, Patriot Act visi nuostatas galėtų jav piliečiams. Ir net jeigu vis tai būtų pritaikoma ES piliečiams, ta, vis tiek sistemos būtų nepalyginamos. Toliau, dėl pačių prieigų skirtumo buvo klausimas. Tai taip. Kaip ką tik sakiau, skiriasi teisės aktų taikymo sritis JAV. Jie būna labai riboti. Ir tai yra jau kultūrinis skirtumas. Mes dažnai bandome kiną atveju atskirai žiūrėti, subalansuoti reikalavimas o jie žiūri kiek kitaip, jie tiesiog apriboja apimti ir tuomet labai labai siauroje srityje galioja tie teisės aktai. Tai yra na, vienas didžiausių skirtumų, jau nekalbant apie pamatinių teisų klausimą. Ir jų požiūrių privatumas nėra pamatinė teisė, kurią, jį, kurią amerikiečiai pritaikytų ES piliečiams. Tai yra taikoma tik JAV piliečiams. Toliau dėl to, kaip, kaip sekėsi ES piliečiams ginti savo teisės į JAV. Tai Max Tram byla domėjausi ir bandėme JAV gauti, apginti teisinių kelių priemonės, tai yra apginti teisės ir tai nepavyko, nes laiškai mūsų grįždavo tiesiog su pastaba, kad mes už tai, už tai neatsakome kreipytis kitur ir iš esmės nepavyko rasti, kur kreiptis, kokias tarnybas, kuris galėtų atsakyti į ES piliečio prašymą, bet jau tame teisės saugos kontekste. Labai ačiū, dėkuoju profesoriai Bom už pristatymą, ačiū už dalyvavimą, dėkuoju ir kolegoms už tai, kad visi taip trumpai kalbėjo. Šiek tiek išlošėme šiek tiek laiko ir elektroninėme laiške buvome išplatinę informaciją, kad, kad po to imsimės Timetui Kirkov klausimo. Visi galėjo pateikti mums informacijos dėl PNR trilogų. Jis negalėjo to padaryti vakarą dėl tas pato problemų. Taigi dabar apims, apims iš šios abu klausimus kartu. Tik norėčiau nu, pasitraukti Timočio, norite pirmiausia PNR jums klausimo? Taip, gerai, Tuomet, kolegos, pirmiausia bus pristatymas dėl PNR situacijos. Taigi, negaiždamas laiko, steiksiu žodį ponui Kirkofui, prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad vakar nedalyvau posėdyje. Transporto problemos kilo. Turbūt visi girdėjote apie jas. Pristatysiu esamą situaciją. Pirmiausia, jau vyko keturi trilogai ir penktasis vyks rytoj. Padarėme daug pažangos, tiesmės klausimais ir manau, kad iki metų gal paiks sutarti. Žinoma, lauksiu kolegų iš parlamento paramos, ir taip pat iš komisijos ir iš tarybos paramos. Nes reikės visų paramos, kad tai pasiektume. Ir tikiuosi, kad toliau politinės partijos galės bendarbiauti, kaip bendarbiavo iki šiol. Na ir noriu pristatyti, kokia dabar yra situacija ties esmės klausimais. Pirmiausia, dėl skrydžio ES viduje. Tai taryba labai aiškiai pasakė, kad nori tai traukti į direktyvos apimti. Valstybės narės mano, kad ES vidaus skrydžiai turėtų būti taukti tam, kad būtų galima geriau kovoti su terorizmu bei kontrabanda, narkotikų kontrabanda ir kai kuriais kitais sunkiais nusikaltimais. Manoma, kad tuomet bus galima efektyviau su to kovoti. Taryba mano, kad jeigu į atmintį to neįtrauksime ir jeigu priemonė nebus greitai įgyvendinta, tuomet valstybės narės pas, na, ne, nebebandys suderinti, sukurti suderintos PNR sistemos, o kur savo asmenės PNR sistemas, kiekviena valstybė narė savo, kurios skirsis ir ypač skirsis taip pat ir duomenų apsaugos nuostatos. Pirmininkė, kai kuriuose valstybės narėse 80 procentų surankamų skrydžių duomenų yra apie skrydžius iš e, Europos Sąjungos viduje. Ir na, vis dar deramasi, ar reikia įtraukti šį klausimą. Toliau, dėl duomenų išlaikymo laikotarpio. Tai žinoma, šis klausimas yra labai jautrus ir trys institucijos gerokai nesutarė dėl šio klausimo. Įsiskyrė nuomonės per visas trilogus. Na, jau vyko daug diskusijų ir manau, kad po truputį artėjame prie kompromiso, kuris gali būti priimtinas. Taryba iš pradžių prašė penkių metų, o parlamentas norėjo 30 dienų. Taigi, na, matome, kad čia reikia kompromiso ir iš abiejų pusių reikia nuolaidų. Tačiau, kad ir dėl ko būtų sutarta, na, norėčiau pasakyti, kad kaip pranešėjas sieksiu, kad tai būtų proporcingas dalykas ir mano manimu 12 mėnesių ar ilgesnį laikotarpis, na, nėra proporcingas. Čia esu griežtai stikinęs. Toliau. Direktyvos taikymos rytis, na, apie tai jau kalbėjome parlamentas norėjo trumpesnio ir baigtinio sąrašo ir parlamentui tai toliau lieka prioritetu. Taip pat ir toliau yra mano prioritetas. Taip pat nusikaltimų sąrašas ir ar įtraukti tai ar neįtraukti tarptautinių nusikaltimų. Na, diskusija dėl šitą klausimą vis dar tęsis. Parlamento pasiūlymas įtraukti PNR ir iš kitų ekonominių veikėjų duomenis, tai Tai buvo kalba apie skrydžių nevykdančių ekonominių veikėjų traukimą ir buvo pasakyta, kad tai gali kelti problemų valstybės norėms, nes nenorima, nenorima užkart pilnos naštos, kad šie veikėjai turėtų rinkti duomenis, kurių šiaip nerinktų. Taip pat nėra iškart duomenis bus pakankamai naudingi, pakankamai kokybiški. Tuo pat metu valstybės narės nenori, kad būtų paliktas spragų saugumo sistemoje. Todėl taryba siūlo čia pažingsniu eiti. Valstybių narių nacionalinės tarnybos gali patikrinti sistemą pagal savo nacionalinės taisyklės ir vėliau galima bus privaloma sistemai įvesti, kai bus daugiau įrodymų, kad jos reikia. Komisija kol kas prašo laiko apsakyti šį klausimą, tačiau jie dar nori taip pat ir aptarti, kaip būtų peržiūrimas šis klausimas. Toliau automatinis informacijos dalinimas, septintas straipsnis, kurį siūlo parlamentas. Apie tai taip pat kalbėjome. Ir taryba nesutinka su tuo, kad duomenimis būtų dalinamasi. Komisija ir taryba mano, kad automatinis visų duomenų dalinimasis nėra proporcingas ir nėra būtinas. Tačiau, pane pirmininkė, reikia užtikrinti, kad tikrai vyktų reikiam, dalinimas reikiama ir būtina informacija. Tai yra svarbiausias dalykas. Kad tam, kad mūsų skurta priemonė tikrai būtų veiksminga ir naudinga. Duomenų dalinimasis Europolų, kitas klausimas. Tai žinoma, norėčiau matyti stipresnį vaidmenį, desnį vaidmenį Europolų šioje direktyvoje komisija mano, kad dalinimasis duomenimis su Europol turėtų būti suderinamas su Europolo naujų teisinių pagrindų pagal naują reglamentą. PNR sąsajų su duomenų apsaugos paketu. Vyksta darybos dėl šio klausimo ir taryba siūlo, kad būtų įtraukiamas dinamiškos nuorodos į duomenų apsaugos teisės aktus šioje direktyvoje. Pirmininkė, keli dalykai, dėl kuriais e, negalime daryti kompromisų. Kompromisų tai pirmiausia, reikia numatyti visapusišką ir išsamų peržiūros mechanizmą. Turime įsitikinti, kad tie teisės aktai, kuriuos priimsime, priimsime, kad jie tikrai veiks ir kad jie bus veiksmingi ir naudingi. Ir kad jie būtų tinkamai taikomi po tam tikro protingo laiko tarpo. Be to, ponė pirmininkė, būtina užtikrinti, kad Europos teisingumo teismo sprendimas dėl domenų išlaikymo turėtų būti įtraukimas į tą peržiūrą procedūrą. Manau, kad tai yra itin svarbus dalykas. Pirmininkė, tokia, tik norėčiau pateikti informacijos apie trilogus, kitas trilogas vyks rytoj. Ir aš esu ryštingai nusteikęs ir tikiu, kad pavyks pasiekti tokį sutarimą, kurį galės palaikyti daugumą. Ačiū. Ačiū. Na, kolegos. Dažniausiai, kai patikima informacija apie trilogus, niekas klausimų nepateikia. Na, galbūt gali šiandien pranešėjai pateikti klausimų ir, ir trys žmonės, kurie prašė žodžio. Tai galbūt lab, na, mums šiek tiek trūksta laiko. Tad ko norėčiau paprašyti? Kolegos, Prašau, net, prašau. Dabar pasakykite, kas nori kalbėti ir baigsiu sudaryti sąrašą. Prašau dabar, norite, ar norite kalbėti. Ir prašau, paskui nebeprims prašymų. Prašau pakelti rankas ir jas laikyti pakėlus. Prašau nenuleisti rankų. Tiesiog reikia nepamiršti kitų darbo teks klausimų, o mes šiek tiek vėluojame. Taip jau padarėme sąrašą, galite nuleisti rankas. Taigi visiems nariams teiksiu žodį. Žinoma, negalime dabar iš to diskutuoti visko apie PNR, tad prašau labai tik trumpai pasakyti. Na, jeigu norite, aišku, diskutuoti apie viską, tai diskutuokite tik tiek, kad labai trumpai nes laiko trūksta. Na, prašom užduoti labai konkrečius klausimus pranešėjui, tai būtų geriausia. Taigi pradėsime. Ponas Vos. Ir prašau, kaip įmanoma, trumpiau. Ich wollte mich zunächst einmal bedanken für die gute Arbeit er, der Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą labai buvo e, skirtingų požiūrių įsakytų parlamente kitose institucijose taip pat. Ir pranešėjas tikrai buvo labai kantrus, derindamas tuos požiūrius, darbas tikrai puikus. Dabar matau, kad e, viskas labai skubiai turi būti įdėkta e, į praktiką, tad turi būti kaip galima greičiau surastas susitarimas. Ir prašau visų kolegų tame dalyvauti. Pone Zybė. Dėkoju. Visą laiką man, maniau, kad e, kai yra darybų įgaliojimai, e, tai už juos turi įsipareigoti pranešėjas. Ta ir padarė ponas Kirko. Tačiau taryba padarė kai kurių pareiškimų, išvadų. Aš šiek tiek sutrikusi. Mm. gal reikėtų daug anksčiau viską priminti ir man kyla klausimas, kodėl perkelimui į nacionalinę teisę e, per, e, paprašė, e, paprašė pranešėjas trijų metų. Tiesiog esu šiek tiek sutrikusi, matau, kad darbo, kad duomenų apsaugai kol kas didesnio, didesnės pažangos nepadaryta. Pavyzdžiui, duomenų apsauga, jeigu dabar dirbsime taip, kaip matyta, tikrai bus prasta valstybės narės neturėtų būti susijusios neva su duomenų apsauga, tad mane erzina suerzino tarybą ir tikiuosi, kad e, pranešėjas ir toliau užsispyręs laikysis lybė komiteto požiūrio. Albrecht. Noriu priminti, kad visose trijose darybiniuose tekstuose e, vidaus Europos skrydžiai nebuvo įtraukti ir todėl nematau priežasčių, kodėl e, negal, tai turėtų atsirasti galutinėme rezultate. Ir ką tik išklausėme e, teismo precedentų apžval, teisės apžvalgos ir neseniai teismas savo sprendime pareiškė, kad kolektyvinis, e, neselektyvus duomenų rinkimas ir saugojimas netitinka pagrindinių teisių ir reikia užtikrinti, kad šis e, komenta, komentaras būtų atspindytas direktyvo ir gyvendintas. Aš norėčiau per dvi minutės padaryti pareiškimą, e, kad remiu poną Kirkopą ir jo darbą. Iš bendrosios ryties ponas Kirkopas Europai ir jungtiniai karalystiai suteikė labai nemažai e, e, kovoje e, su organizuotų nusikalstumumu ir dėl to ir buvo paskirtas PNR pranešėjų nuo EP. Tai yra toks instrumentas, kuris labai naudingas E, demokratinėje terpėje dirbančioms prievartos struktūroms, kad jos galėtų užtikrinti europiečių e, saugumą ir kovoti su visomis nusikaltimo apraiškomis. Aš e, tikiuosi, kad mes visi būsime aukštumoje, mes esame atsakingi, mes esame įstatymų leidėjai ir mus labai, į mus labai labai atidžiai žiūri piliečiai. E, tad norėčiau paremti ponas pirmininkė, e, daram, daramai paremti pono Kirkovo darbą. Tikrai galime teigiamai balsuoti dėl ES PNR iki, dar iki metų pabaigos. Nusikaltimas eina į priekį daug greičiau negu teisės aktų leidimas. Todėl mes turime didžiulį, e, na, e, e, lyginant su nusikaltėliais mes esame daug prastesnėje pradėtyje. Mums tai yra labai didelis prioritetas. Ačiū ponia Gomes. Noriu užduoti klausimą ponui Kirkhopui. Ar galėtumėte konkrečiau paaiškinti, su kuo susijęs tas pasipriešinimas e, dėl ekonominių subjektų, ar tai susijęs su čarteriniais e, privačiam sek, privataus sektoriaus vykdomais skrydžiais? E, Ar, ar, ar norite numatyti prievalę iš jų prašyti duomenų ir jeigu nebūtų taikoma tokia išimtis, kokia būtų PNR sutarties nauda? Eh, Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Kirkopui, kaip ir e, mano kolega. E, iš tiesų mes jį visiškai remiame dabar, kaip remiame anksčiau. E, buvo dirbti tikrai labai nelengva. Norėčiau dar vieną dalyką išsiaiškinti dėl e, taikymo skubos atveju. Ar galima būtų pagreiti, pagreitinti šį taikymą, kaip buvo bandomojo laikotarpio metu. Mm. Taip pat, e, Timoti, kai kalbėjote apie 12 mėnesių, bet nedaugiau, tai čia ir buvo siūloma 12 mėnesių, o gal, o gal mažiau. Ir trečia, aš norėčiau paremti viską, kas čia buvo daryta. E, reikėtų, kad Europa turėtų savo PNR ir kad tą situaciją galėtumėm išspręsti. Marijų Loristin, ačiū. Noriu padėkoti ponui Kirchop už jo gana optimistišką pranešimą ir už e, patikinimus, kad visos frakcijos gali dirbti drauge, nes mūsų tikslas yra bendras. Aš tikiuosi taip pat, kad mes uh, eisime priekin drauge su visų pasiūlymų paketu. Man atrodo, kad mes galėsime pasiekti savo tikslo, kad domenų apsaugos paketas, PNR sutartis, e, pažanga dėl šių klausimų vyks lygia greta ir mes užtikrinsime pagrindinės pasirūpinsime pagrindinėmis teisėmis. Mane šiek tiek suglumino jūsų pastaba dėl dinamiškų nuorodų į duomenų apsaugos paketą. Aš nesupratau, ką, ką tai reiškia dinamiškos nuorodos. Man atrodo, kad viskas vyksta gana sklandžiai. Yra reglamentas, yra direktyva, taip pat turi atsirasti PNR sutartis. Ir tos visos dalys tarpusavėje turi būti sklandžiai susijusios ir taip būtų sukurtas tvirtas ir solidus pagrindas Pone Kirchobai, vėl kreipiuosi jūs, noriu paklausti, ar norite ką nors pasakyti, pakomentuoti šiuos klausimus. Ačiū, pirmininkė. Galiu atsakyti kai kuriuos e, pasisakymus, bet galbūt ne į visus. Kaip žinote, šis procesas jau vyksta ilgą laiką. Ir uh, iškilo sudėtingų klausimų, kai kurie iš jų dar yra sprendžiami, todėl nenoriu išbėgti įvykiams už akių ir iš anksto daryti išvadų. Aš, nori, aš aptariau, pristačiau pagrindinės rytis, e, tas, kuriuose, mano manimu, galima pasiekti pažangos ir paminėjau tas, kuriuose sunku bus pasiekti pažangos, pavyzdžiui, duomenų saugojimo laikotarpis. Norėčiau pabrėžti tai. Pa, savo pasisakymę minėjau, kad Dabartinėme pasiūlyme duomenų laikymo laikotarpiai e, nuo penkių metų tas laikotarpis sutrumpinamas iki 30 dienų. Tai buvo tikrai nepaprastai ilgų diskusijų tema. Aš prieėjau savo išvados ir aš tikiuosi, kad mano kolegos parlamente laikosi panašios nuomonės. Uh, pasiūlymas dėl 12 mėnesių ir ilgesnių laikotarpių yra tikrai nepriimtinas dėl įvairiausių kitų priežasčių. Be abejo, nes aš darau viską, įmanomas spaudimą, bet padėtis yra tikrai nelengva, nes taryba yra pasiryžusi siekti savo tikslų, jie taip pat deras ir jie nori, kad būtų įrašytas 12 mėnesių laikotarpis. Kaip jau sakiau, aš darau spaudimą, labai stiprų spaudimą šiuo klausimu. Kitas klausimas yra štai koks man uždavė klausimą apie e, ekonominius subjektus, kurie, kur, kai tai nėra aviakompanijos. Avia Yra skirtingų nuomonių svetur, ne šioje institucijoje, dėl prievolių e, numatomų čarterinėms avialinijoms. Ir šiuo klausimu valstybių narių nuomonės išsiskiria. Aš bandau aiškintis, ar toks palaipsninis požiūris tai yra E, suteikiant galimybę valstybėms narėms e, priimti savo sprendimus, kai tai yra įmanoma arba kaip tai būtina pagal tam tikrus, pagal tam tikras nuostatas, tačiau bandau aiškintis, kokia yra geriausia pozicija, kur, kurio, kurios gali tikėtis parlamentas, kaip geriausiai būtų atšvelgti parlamento reikalavimus. Ir laiko klausimas. Norėčiau komentuodamas šią temą pasakyti štai, kad tikriausiai niekas manęs negalės apkaltinti tuo, kad aš bandžiau skubiai prastumti kažką parlamente, nežiūrint tų siaubingų dalykų, kurie vyksta šiandien pasaulyje, nes tai politikus dažnai skatina reaguoti labai greitai. Aš esu politikas ir aš, aš kaip sakėte, kaip paminėjote, E, esu susidūręs su terorizmo klausimais praeityje, turiu konkrečios patirties, tačiau nėra tinkama instinktyviai reaguoti į susidariusią situaciją, kad ir kokia ta situacija būtų. E, tačiau buvo įvairiausių bandymų parlamente. Aš tikrai nebandžiau nieko paspartinti, specialiai sąmoningai, bet manau, kad mes skiriame pakankamai daug laiko šiai svarbiai priemoniai ir manau, kad dabar prieartėjome prie momento etapo, kai galime pasiekti susitarimo su kitomis institucijomis, susitarimo, kuriame atsispindėtų parlamentui rūpintis klausimai. Būtent tai, to aš ir bandau pasiekti, pirmininkė. Galutinis trišalis susitikimas yra rytoj, kolegos, ir mes lauksime e, inform, ataskaitos apie jo rezultatus. Ačiū kolegos už tai, kad taip glaučiai, kaip trumpai kalbėjome. Ir perėmėme prie kito klausimo. Vėlgi, Kirchopo pranešimas vyks pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl komisijos patikto pasiūlymo dėl e, dėl pabėgėlių, e, dėl pabėgėlių registracijos centrų. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai ir perkelimo mechanizmo. Pasistengsiu nebepiktnaudžiauti jūsų gerą valią, bet tai tikrai svarbus klausimas turiu Jums pasakyti, kad šis pranešimas dėl perkelimo mechanizmo E, susijęs su e, daugybą įvairiausių iššūkių mums visiems, nes saugumas, o ne imigracija dominuoja žiniasklaidos pirmose puslapiuose pastarosiomis savaitėmis. Tačiau tai nereiškia, kad turime pamiršti, su kokiais iššūkiais susidurėme migracijos srityje. Tie iššūkiai niekur nedingo. Visa, reikalinga visa mūsų politinė valia ieškant sprendimo, o perkelimo mechanizmas yra pristatomas kaip vienas iš situacijos sprendimų kaip pranešėjas sieksiu konkrečių tikslų. Visų pirma, mums reikia mechanizmo, kuris neskatintų žmonių vykti čia. Taip pat reiktų uh, mechanizmo, kuris atitiktų mūsų teisinės sistemas, o ne, jam prieštarautų, uh, ne, ne jai prieštarautų, e, ypač kalbant apie Dublino reglamentą. Ir bet kokie perkelimo mechanizmai turėtų būti platesnės veikiančios prieglapščio sistemos dalimi. Uh, Mes kalbame apie juos ne kaip apie kažkokios situacijos užkišimo galimybę. Perkelimo mechanizmo atvejais galioja tie patys principai. Pati prieglapščio sistema visų pirma turėtų tinkamai veikti perkelimos mechanizmas veiks, kai bus pasitikėjimas. Tai yra svarbiausias e, aspektas. O tuo tarpu būtent pasitikėjimo visur trūksta e, turime pasimokyti iš krizinio perkelimo mechanizmo, pasitelkti tą patirtį, turime būti sąžiningi ir atviri. Ir, suvok, ir pri, pripažinti, kad krizinis perkelimo mechanizmas nefunkcionuoja, kaip to norėjo parlamentas kai kurios valstybės. Reikės daug gyvybingesnio mechanizmo, nei tas, kuris mums buvo pristatytas. Šis mechanizmas yra reikalingas tam, kad galėtume priepti kai kurius platesnius aspektus - perkelimas, perskirstimas, e, galimybės skūstis, asmenų sugražinimas, integracija, sienų kontrolė bei e, paraiškų suteikti prieglopsti išnagrinėjimas. Visa tai turi sudaryti visumą ir neturime skubėti, e, bandydami kiek įmanoma greičiau įdėkti sistemą. E, mechanizmas turi būti e, skirtas ne tik šiai kriziai, bet bet kokiai kriziai, kuri mus ištiks ateityje. O kalbant apie numatytų darbų tvarkaraštį, girdėjau, kad Sotsdemai, APP ir kitos frakcijos paprašė, pasiūlė e, prašyti pasiūlymų paketo, todėl esu pasirengęs dirbti su ponia Gijom per atnečią savaitės ir ieškoti būdų eiti priekin bendradarbiavimo dvasia. Tikiuosi, kad mano pranešimas bus parengtas ir kad jį pristatysiu komitetui kitų metų pradžioje. Ačiū pirmininkė. Dabar išklausykime komisijas. komisijos. Prašau. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. <clears throat> The Commission proposal... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pasiūlymas dėl krizinio perkelimo mechanizmo buvo priimtas komisijos rugsėjo 9. Čia buvo remtas 28 straipsnių ir tai yra Dublino reglamento pakeitimas. Norėčiau pasakyti šiek tiek konteksto. Taip pat rugsėjo mėnesį buvo numatyti dar du skubus perkelimo mechanizmai. Jie pritaikyti Italiją ir Graikiją ir matom perkelti iki 150 tūkstančius e, prieglupščio prašytojų. Taigi šį pasiūlymą reikia matyti tame kontekste. Kodėl komisija siūlo nuolatinį, nuolatinę sistemą krizinę perkelimą? Na, 28.3 straipsnis, kuri buvo pasiremta pirmiesiams skubiems mechanizmams, tai numato galiojimą tik tais kriziniams atvejams, kai yra netikėtas raudo padidėjimas. Ir to nepakanka, tai nėra tinkamas teisinis pagrindas, tuomet e, tai nėra tinkamas pagrindas nuotiniam mechanizmui. Taip pat manome, kad jeigu rimsimės 58.3, tuomet kils papildomų problemų, nes tai paveiks Dublino reglamentą, nes, tai keičia, nes keičiasi, kas tam atsakingas už prieglūšio prašymo procedūrą. Taigi reikia, reikia naujo pasiūlymo, kas atsvegtų ir į Dublino reglamentą, ir į 78 straipsnį. Būtent todėl komisija ir siūlo šį naują mechanizmą po to, kai buvo įvesti du laikini nenumatytų atvejų mechanizmai. Ir kasgi čia numatoma? Komisija numatomi deleguoti įgaliojimai, kad komisija galėtų pradėti taikyti mechanizmą tam tikrą valstybės narį, jeigu komisija įstikina, kad tai valstybėje yra sudarš krizinė padėtis. O kas yra krizinė padėtis? Na, tai čia numatome tam tikrą pastovesnę sistemą, Ir matome, kad taip apiržymai kitaip negu 78.3. Komisija, komisija gali numatyti krizinę situaciją, pasiatko krizinę, jeigu ta situacija kelia didelį spaudimą net ir gerai parengtai prieglopščio sistemai, kuri galbūt gerai veikia, turint galvoje, visus ES teisės aktus, kurie liečia prieglopščio prašymą toliau. Turint galvoje, kad, kad vyksta krizinė situacija, tuomet komisija turi įvertinti, kiek buvo prieaušio prašymų pateikta per pusę šešis mėnesius. Taip pat, koks yra augimas lyginant su ankstesniais metais ir kiek yra pateikiama prašymų vienam gyventojui toje valstybėje. Ir tam, kad būtų vertintas skaičius, kiek reikia perkelti prieglaušių prašytojų, komisija turės vekti į kelis dalykus. Pavyzdžiui, kiek valstybėse narėse yra prašoma prieglopščio per kapitą skaičių per 18 mėnesių, taip pat kaip veikia valstybių narių prieglopščio sistema ir kaip jos dalyvavo ankstesnėse solidarumo procedūrose. Taigi, jeigu valstybė narė dalyvavo ankstesnėje sistemoje, į tai bus atsižvelgta. Ir pasiūlyme numatyta yra skirstimo lentelė, kuri remiasi 40 procentų remiasi gyventojų skaičium, 40 procentų BVP ir dar 20 procentų kitus, e, kiti faktoriai, pavyzdžiui, priglapščio prašytojai per capita skaičiuojant 10 procentų ir dar 10 procentų nedarbo lygiui toje valstybėje narėje. Taigi tokia formulė. Ir mechanizmas bus taikomas tik toms pilietybėms, kurio, kuriems priglopsis tikimas dažniau negu 75 procentais atveju visoje Europos Sąjungoje. Tai suteiktų daugiausiai garantijų valstybėms narėms, kurios priims perkeliamas asmenis, kad na, pas juos net neatsidurs nelegalus migrantai, o atsidurs tie žmonės, kuriems iš tikrųjų galima suteikti prieglopstį. Kas dar svarbu, numatomas yra ir pagalbinės priemonės, tai yra gairės, kurios bus taikomas seminariai, kur, į kurią bus perkeliama, taip pat bus įmas su Dublino sistema ir taisysis 23 straipsnių krizinio valdymo mechanizmu. Ir procedūros tokios pat, kaip 78.3 straipsnėje. Ir jie siesi su to, ką pasakė priešės panas Kirkofas. Mechanizmas numato tam tikrą taisyklę, kuri neleis toliau judėti tiems asmenims, nelės antrinio judėjimo. Ir tai reiškia, kad valstybės narės turės įpareigojimą gražinti tą asmenį į, perk į perkelimo šalį. Tai kitos valstybės narės turės gražinti asmenį į tą šalį, į kurią jis buvo perkeltas. Kitas dalykas, taip pat jis to, ką sakė pranešėjas, kad visų pirma, valstybės narės nori yra daugiau patirties, tokį veikia krizinis mechanizmas. Aš užbaigdamas pasakyti, kad tikrai dabar vyksta krizė, kuri na, destabilizuoja visą šengeno sistemą. Ir būtent todėl komisija laikosi nuomonės, kad reikia patikimos teisinės sistemos, kaučios e, teisinės sistemos ir čia reikia rimtų Dublino sistemą ir būtent dėl to tikime šį pasiūlymą. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū. Suteiksiu dabar žodį pirmininkaujančiai valstybei, kad pasakytų. Ar turime atstovą? Dėkoju už suteiktą žodį. Aš norėčiau nurodyti, kad e, kai dirbame su komisijos mechan... E, pasiūlymu, E, tai e, dirbome su komisijos pasiūlymo, dabar dirba taryba techninėme lygmenyje. Dėkui. Na, prašysiu dabar kalbėti trumpai. Taigi, steiks žodį nariams, labai daug kas nori pasisakyti. bet prieš tai prieglašio paramos biurui steiks žodį. Gausime informacijos apie tai, kas daroma Italijoje. Ir turime daug narių, kurie prašė žodžio. Ir norėčiau prašyti kolegų dabar paprašyti žodžio, tų, kurie norės pasisakyti. Tiesiog pakelkite rankas dabar, jeigu norite kalbėti tuomet sudarysime sąrašą. Na, suprantu, kad sudėtinga, tačiau tiesiog taip jau būna, kad kartais nariai atvyksta vėliau. Ir tuomet būna sudėtinga. Taigi, kolegos, jeigu ne prieš baigius, jau uždarau sąrašą. Viskas, daugiau niekas žodžio nebegaus. Prašau, ponė Šambry. Ačiū pirmininkė, garbėjai nariai. Dėkoju, kad pakvietėte mus čia pristatyti apie tai, ką mes darome Italijoje, perkeldami perkeldamo srityje. Ir mes siekime, žinoma, kad mūsų projektai tam pasiteisintų. Taip, pirmoji skaidrė. Kam taikoma perkelimo programa šiuo metu? Na tai, čia galėjo 55 procentų kriterijus, prieglopščio sutikimui ir matome čia Siriją, Eritrėją, taip pat Irako piliečius bei Centrinės Afrikos Republikos piliečius. Būtent e, jie gali dalyvauti šioje, šiame projekte. Taip pat ir asmenys be pilietybės. Tačiau tik tais tais atvejais, jeigu jie gyveno arba teigia, kad gyveno vienoje iš tų šalių. Šiek tiek faktų beveik 35 tūkstančių žmonių turi būti perkelti iš Italijos, 63 302 žmonės iš Graikijos ir dar 54 tūkstančiai dar vietų numatyta vėlesniam perkelimui. Kaip žinote, Švedija jau prašė, kad būtų įtraukta į šią sistemą. Įgyvendinimo periodas 2 metai. Ir noriu pasakyti, kad naudos gavėjai, tie perkelimiai asmenys e, yra visi užregistruoti ir paimti į pirštus spaudai. Eikime toliau. Ir koks mūsų vaidmuo, ką mes darome? Na, štai šiek tiek e, vaizdės medžiagos. Pirmiausia, tai mes teikime informaciją apie šią programą teikime tą informaciją tiems asmenims, kurie galbūt gali dalyvauti programoje, aiškiname apie perkelimo sistemą. Taip pat teikiame informaciją apie prieglaučio prašymo procedūras. Taigi, šį matome pirmasis nuotraukas, ten ir mano tokia mūsų komanda, kuri yra Lesbo saloje, Graikija, e, atlieka šias užduotis. Toliau registracija. Padedam valstybės narėms registruoti, registruoti prieglaučio prašymus. Toliau kitas, kita procedūra tai atrinkimas. Tai yra atrekame tuos asmenis, kurie gali dalyvauti programoje ir tuomet parenkame valstybę narę, kuri jiems būtų geriausia, kur būtų geriausias perkelti. Ir galiausiai yra pačių perkelimas, išvykimas ir tų asmenų atvykimas. Šiuo metu, kągi turime, tai yra žmonės, kurie šiuo metu yra Italijoje ir Graikijoje keliose regionuose ir vadinamose hotspots vietose, Italija, pažiūrėjau, Lampedūzoje, toliau Vila Sikanija, Arigento, ten daugiausiai registruojame, toliau veikiame Milane, Romoje ir Katanijoje. Vėliau paaiškinsime, kodėl Milanas ir Roma čia svarbu. Graikija toliau. Taigi Lesbo sala. Ir greitai prasiveikti ir Ateinuose. Jų vietinėme biure pradėsime veikti. Štai žemėlapis, matome hotspots teritorijas, raudonai pažymėta Lesbos sala Graikijoje, toliau Kijos, Samos, Leros ir Kos salos. Tačiau šie centrai dar neveikia. Matome Italiją, Lampedusa, kurią ką tik paminėjau, ir po to kiti hotspots taškai, Pozzolo, Augusta, Taranto ir kitos vietos. Ten planuojama pradėti veiklą. ir biuras, mes prašėme 126 ekspertų, tiksliau, mes prašėme 324 ekspertų, o gavome 126 iki šiol. Ir maždaug 30 žmonių šiuo metu dirba. Ir kadangi dar ne visi hotspot taškai veikia, tai užtenka to, ką esame pasimti dirbti. Taip pat reikia turėti galvoje, kad Italijos ir Graikijos situacija yra visiškai skirtinga. Tai labai svarbu. Dėl to reikia svarbus yra lankstumas. Taip, čia ta pati informacija, kurią jau pasakiau, apie, tai, apie ekspertus, kuriuos gavome. Toliau, pagrindiniai iššūkiai. Kodėl taip lietai dirbame? Nes užtruko laiko, kad pradėtume procedūras įgyvendyti. Ne visi hotspots jau, yra, jau veikia, kai kurie dar neparengti. Taip pat yra ir logistinių iššūkių. Pavyzdžiui, kartais tik trūksta informacinių technologijų, tarkim, saloje. Taigi viskas užtrunka. Tarkim, biuro kartais tiesiog trūksta. Kitas dalykas tai, na, kartais trūksta noro bendarbiauti iš tų asmenų, kurie turi būti perkeli, perkeliami. Taigi dėl to labai svarbu yra jiems paaiškinti, kas šipra procedūra ir kad tai yra jiems ta tinkama alternatyva. Kągi bandome čia padaryti? Na, bandome įveikti iššūkius. Ir pirmiausia, teikime daugiau dėmesio į srautus, kurie nepatenka į hotspots, dėl to čia svarbus Milanas yra. Pavyzdžiui, galbūt per Potsaldo žmonės pateko į Italiją, tačiau tai, tai nėra hotspot šiuo metu ir dabar jie yra Italijoje. Ir tuomet bandome tuos asmenys identifikuoti, grupės identifikuoti ir bandome įtraukti į šį projektą. Taip pat bandome panaudoti mobilius uh, biurus, na, ypač Graikijoje, ir siekime jau galėti dirbti Graikijoje tose pasilise vietovėse jau už kelių dienų. Taip pat bus ir mobilios komandos, nes, pažiūrėjau, gali bet kur išslaipinti asmenis ant kranto, dėl to labai gerai yra turėti parinktas komandas, pažiūrėjau, Romoje ir kad tuomet, kai asmenys įsilaipina, galima per kelias valandas pasiūsti komandą. Taip pat labai svarbu yra žinoma lankstumas. Čia matome statistinį informaciją, Čia yra tie asmenys, kurie jau buvo perkelti. Ir, na, kaip jau aiškinau, prieš tai skaičiai kol kas nėra dideli. Tačiau jau turime pasisekimo atveju. Štai matome šeimą, kuris keliant dokumentavimą nuo pradžios iki galo. Lesbo saloje buvo užregistruoti, gavo dokumentus ir visa procedūra nuo registravimo iki atvykimo į Luxemburgą bei vaikų pradėjimą leisti mokyklą Liuksemburgį užtruko dvi savaitės. Tai, manau, parodo, kad programa gali sėkmingai veikti, jeigu tikrai visos šalis solidariai dirba. Ačiū. Ačiū. Pereikime tuomet iš karto prie norinčių pasisakyti narių, šešėlinių pranešėjų šią temą ir ponas Lenars iš APP. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Kirchopai. Noriu padėkoti ponui Kirchopui už įžangą komisijai, EASO biurui ir, žinoma, tarybai už visus pasisakymus. Tai pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl šio pasiūlymo. Parlamentas jau nemažai padirbėjo, e, nagrinėdamas komisijos tarybos pasiūlymus perkelti 40 tūkstančių pabėgėlių ir paskui Ir dėl kito pasiūlymo, tai man šiek tiek gaila, kad parlamentas nedalyvavo tiesiogiai per bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Mes teikėme savo nuomonės ir mes manome, kad bet koks nuolatinis perkelimo mechanizmas turėtų apimti ir parlamentą. Sprendimas šiuo klausimu turėtų apimti ir parlamentą kaip viena iš įstatymų uh, kūrimo institucijų. Tai yra nauja priemonė Europos prieglapščio politikoje ir tai taip pat mums sukuria daug atsakomybės. Tai susijęs su didelė atsakomybė. Privalome šį pasiūlymą išnagrinėti greitai, vieningai ir našiai. Tikiuosi diskusijų su kolegomis. Visiškai sutinku su Timothy Kirkhop, kuris sako, kad tai nėra kažkokia panacėja. Uh, ir e, asmenų perkelimo mechanizmas funkcionuos tik tuo atveju, jei, visi kiti, jei visos kitos sudėdamos sistemos dalis bus ir veiks. Išorės sienų apsauga, e, spontaniškai kuriami pabėgėlių registravimo centrai yra svarbus aspektai. Dabar kalbant apie patį pasiūlymą, Manau, kad jis gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei turėsime aiškiai apibrieštas sąlygas, kriterijus ir reikalavimus. Manau, kad dabar stinga konkrečių kriterijų. Pavyzdžiui, nėra apibriešties, kas yra e, migrantų srautas. Jeigu eisime tuo pačiu keliu, bijau, kad uh, viskas bus taip pat kaip ir laikinos apsaugos direktyvos atveju. Kažką patvirtiname, bet paskui tai niekada nenaudojama. Ir manau, kad turėtume priešintis tokiems atvejams bet, ko, bet kokią kainą. Dar porą dalykų. Klausimas komisijai. Mes e, nagrinėjame šį teisės akto pasiūlymą, tačiau komisija pranešė apie tai, kad ji rengėsi atlikti visapusišką Dublino sistemos peržiūrą vertinimą, po kurios bus vyks peržiūra. Kaip šis pasiūlymas atitinka, kaip šis pasiūlymas, koks šis pasiūlymas santykis su, su tą numatomą peržiūrą, ar, ar jis atitiks tą procesą? E, nuolatinis perkelimo mechanizmas nesutrukdys tarybai tvirtinti krizės, steigti, kurti krizės, krizinio perkelimo mechanizmo pagal tam tikrą straipsnį. Kodėl, kokiais atvejais taryba bus priversta naudotis, pasitelkti nuolatinį perkleimo mechanizmą. Marijam Dali. Ačiū, pirminė kalbėsiu maltų kalbą. Ačiū, ponia Kirchabai. Noriu padėkoti ponui Kirkhopui už žanginės pastabas. Turime svarsyti, kaip dirbti toliau. Socialdemokratų frakcija šį pasiūlymą laiko labai svarbiu. Europos imigracijos ir prieglapščio politikos kontekste. Šiandienos, e, pasisaky, šiandienos pasisakymų matome, kad mums reikia konkrečių veiksmų ir pasiūlymų, kad jie taptų realybę. Nėra prasmės pritarti perkelimo mechanizmui, jei jis netampa konkrečiu apčiuopiamu dalyku. Yeah perkelti 150 asmenų, bet to tikrai nepakanka. Europą pasiekiančių žmonių skaičius auga ir, ir tikrai nėra prasmės šią problemą bandyti kažkaip ignoruoti ir, ir palikti ir tiesiog nesuteikti pagalbos šalims, kurios, kuriams tenka didžiausia našta. Kreipiuosi į ESO biuro atstovą. Jūs matote, koks svarbus yra valstybių narių vaidmuo ir ką jos galėtų nu, nuveikti. Komen, norėčiau pakomentuoti pranešimą. Pabėgėlių skaičius tikrai nesumažės, jie niekur nediks jų skaičius tik didės ir todėl reik, būtų gerai solidarumą lydėtų veiksmai, kad tai neliktų vien tik tai pareiškimais. Būtų gerai, kad solidarumo principas būtų gyvendinamas praktiškai ir kad jis būtų įtrauktas į statymą, kuris automatiškai įsigaliotų. Dublino reglamentas yra svarbus, bet matome, kad kai kurie jo aspektai yra netinkami Europai. Pamatėme, kad Dublino sistema iš tikrųjų neveikia, nes pr vertinant problemas, su kuriamis susidurėme, suprantame, kad reikia kai ką keisti. Mes suprantame, jog turime atsisakyti nutolti nuo komisijos pateikto pasiūlymo, nes jis yra pernelyg miglotas. Mums reikia konkrečių uh, nuostatų, pavyzdžiui, krizio apibrieštis yra pernelyg miglota. Ir, savo, ir aš tikiuosi sėkmingai dirbti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais ateinančiomis savaitėmis, kad parengsime pasiūlymą, kuris padės kažką pakeisti. Aldė, frakcijos vartus Cecilija Vikstrom, prašau. Ačiū pirmininkė. E, skaičiai ir, ir situacija, kurią pailustravote, yra, kalba patys už save. E, perkelti 31. Perkelti 31 asmo iš Graikijos. Aš ten buvau, kai tai buvo vykdoma. Tačiau 31 yra tikrai mažai. Kita diena e, paplito žinia iš tų perkeltųjų asmenų, Ta žinia pasiekė tuos, kurie laivais pasiekė Graikiją, kad Luksemburgė viskas gerai, mums čia patinka. Ir staiga visi norėjo vykti į Luksemburgą. Tačiau turime E, suvokti ir štai, ką Estijos užsienio reikalų ministras, su kuriuo bendravau per Jungtinių tautų generalinę asamblėją, man paaiškino, kad jie bandė rasti žmonių, kurie norėtų e, persikelti į Estiją, tačiau prieš tai pasklido neteisinga, klaidinga informacija. Žmonės yra pažeidžiami. Jie bėgo nuo karo ir persekiojimų Jie labai bijo, kad jie bus sugražinti į ten, iš kur jie pabėgo. Jie bijo netgi lipti į lėktuvą ir būti tokiu būdu perkelti. Ką galima būtų padaryti? Galbūt psichologų komandos galėtų čia būti panaudotos, e, nes svarbu paneigti tą neteisingą informaciją, kuri pasklido ir užtikrinti pasitikėjimą, ypač tais atvejais, kai turi reikalų su pažeidžiamais žmonėmis, nes manau, kad mes turime perkelti 165 tūkstančius asmenų, tačiau jeigu taip viskas vis tokia pat sparta kaip dabar, tai mus užtruks 75 metus, nebent kažkas dramatiško įvyktų. Ir aš noriu paklausti, kokias priemonės esate numatę kad perkeltumėte asmenis ne tik tuos 50 ar 30. Kitas klausimas. Švedija yra užtvindyta žmonių. Prieš keletus savaičių jau nebegalėjai nusipirkti niekur čiužinių pripučiamų. Žmonės patalpiname mokyklose, gamyklose, ant, tiesiog ant grindų, nes nebeturėjome čiužinių, žmonės mėgojo lauke ir atėjo žiema. Švedijoje dabar yra žemiau nulio. Šalta ir jau mes nebe, nebevaldome, nebegalime susitvarkyti su padėtimi. Kokia situacija, kokios galimybės perkelti asmenis iš Švedijos į kitas valstybės? Tiems, kurie nežino, noriu pasakyti, kad pas mus atvyksta dešimtis tūkstančių kiekvieną savaitę. Dabar viskas e, labai sulėtėjo, nes vyriausybė ėmėsi drakoniškų priemonių, bet situacija tikrai yra ne, nepakeliama. Ir perkelimo mes paprašėme prieš mėnesį. Tačiau kas įvyko? Ačiū. Žaliųjų e, šešėlinė pranešėjas Kafeler. Ačiū. Aš noriu pritarti kolegoms. Tikrai gerai, kad šis pasiūlymas, kai kalbame apie krizinį perkelimo mechanizmą, mes norime nuolatinio mechanizmo, kad jis taptų nuolatiniu, bet žinoma, tai neturėtų niekaip kliudyti prasmingai Dublino sistemos reformai. Ir tiesiog reikia pažiūrėti, kaip tuos dalykus susijęti, nes, kaip sakėte, reikia pakeisti Dublino reglamentą. Tikrai gerai, kad yra toks pasiūlymas, mes žaliai jį palaikome. Gerai yra ir tai, kad kad, kad iškilus kriziai viskuo turi rūpintis komisija ir nėra gairių šiuo klausimu, tačiau galiu, bet laikinoje pe, krizių neperkelimo mechanizmo direktyvą turėjo patvirtinti valstybės ką reiktų pakeisti. 45 procentų slengstis yra gana mm, subjektivus. Manau, kad reikėtų rašti 70 procentų, nes kalbu taip remdamasi praktiką. Pavyzdžiui, e, pabėgėliai iš Afganistano, jie sudaro beveik 75 procentus, bet, bet jie neįtraukti į tuos skaičius ir jie yra įstrigę Graikijoje ir neturi galimybės būti perkelti kitur. Kalbame apie pabėgėlius, kurie dažniausiai, e, kuriems dažniausiai suteikiamas prie, e, prieglapsis, kuriems suteikiamas pabė, e, pabėgėlio statusas. Toliau kalbant apie apie perkelimo mechanizmą, mes neturėtume reikalauti, kad pabėgėliai prašytų e, prieglapšio toje šalyje, kur, kurią jie pirmiausia patenka žmonės turi prašyti prieglapšio Italijoje arba Graikijoje ir paskui perkelti. Visą prieglapšio suteikimo procedūrą galima atlikti šalyje, į kurią jie perkelimi. Todėl būtų logiška nedaryti visko Graikijoje ar Italijoje. Tai, tai tiesiog uh, reikš, kad reiks mažiau darbuotojų ar, ar, ir bus mažesnė našta. Jeigu Mm, jeigu tau pasako, kad tikrai ne, neturi šansų gauti prieglobstį Graikijoje ar Italijoje, tuomet pradedi mąstyti, kur tu norėtum prašyti prieglobstį. Svarbu, kad EASO biuro darbuotojų būtų pakankamai tose vietose, kur reikia priimti didelės prie, pabėgėlių grupės. Uh, Frontex bando paspartinti registraciją, puiku, tačiau kita vertus reikia laiko, reikia kalbėti su pabėgėliais, aiškinti jiems, kas yra perkelimo mechanizmas, kokie yra vienos ar kitos šalies privalumai, pasakoti, kokia šauni šalis yra Luxemburgas. Taigi, visa tai reikalauja laiko. Sutinku, kad turime priešintis antriniam asmenų judėjimui. Taip bandėme elgtis renkdami ataskaitas dėl krizinio perkelimo mechanizmo. Tačiau sakote, kad reikia atsižvelgti į pabėgėlių prioritetus, tačiau nebandote užkardyti to antrinio judėjimo, bet tai yra svarbu. Jei pasirūpinsite, jeigu atsižvelgsite į šeimos šeiminius ryšius, socialinę aplinką, kalbos žinias, jie sutiks tuomet vykti ten, kur pasiūlysite ir, ir nebus to antrinio judėjimo. Tai logiška. Tai sumažintų administracinę naštą, viskas būtų paprasčiau, nebūtų pažydinėjimas pabėgėlius teisės. Nes dabar komisija reikalauja, kad pabėgėliai registruotųsi įvairiose institucijose ir taip toliau bet tai sukelia problemų e, gyvendinant pabėgėlių direktyvą. Čia iškyla didžiulis konfliktas ir aš nemanau, kad tai kam nors padeda. Tai tikrai nepadeda pas, užkirsti kelią antriniam judėjimui. Jei paklausite Lesbo salą, ką tik atvykusio pabėgėlio, na, perkelsime už dviejų mėnesių tave, turėsi čia laukti du mėnesius ir, ir, ir turėsi išleisti visus pinigus, kuriuos turi savęs išlaikymui. Na, daugelis tikriausiai sakytų, na, gal man tai nelabai patinka, todėl reikėtų sutrumpinti tuos laikotarpius. Turiu klausimą komisijai valstybės narės moka pinigus, kad metus joms nereikėtų vykdyti tų e, perkelimo prievalių. Ar turite kokios informacijos apie tai, kiek, kokį BVP dydį tie mokėjimai sudaro? Ar yra galimybė priversti valstybės narės daryti tai, ką jos privalo daryti? Nenoriu skubinti jūsų kolegos, bet tikrai turite, turime dar du didelius pranešimus darbo atvarkėje. Ir suprantu, kad ši tema yra nepaprastai svarbi, bet prašau, žiūrėkite į laikrodį. E FDD Laura Ferrara. Grazie, prezidente. Be, um... Ehm, Dėkoju, ponas pirmininkė. Norėčiau pasiremti tuo, ką sakė ponas Enbry savo pasisakymo pabaigoje. Kitaip tariant, kad visi veikia solidariai Solidarumo dvasę galima e, perkelti į skaičius, paremti skaičiais. 14 e, valstybių pasakė, jog yra pasirengusios relokalizacijai, 13 e, postų, daugybė tūkstančių žmonių, 39 tūkstančiai žmonių, 3, Graikija 3, 3006 žmonės ir taip toliau. E, Junkeris sakė, kad e, šimtaisiais metais mes dar nebūsime baigę emigrantų re relokalizuoti. Taigi perkelinėti. Kas dabar vyks su tais prie privalomaisiais mechanizmais? Aš norėčiau priminti, su kokia patirtimi teko susidurti vakar. Beje, aš dalyvavau uh, metinėme Kozako posėdyje ir mes susidūrėme su kai kuriais valstybių narių parlamentarais dėl e, migracijos rautų valdymo. Taigi buvo visiškai atsisakoma, tvirtai atsisakoma kai kurių valstybių narių galimybės primesti migrantų perkelimo E, mechanizmą, buvo atsisakoma taikyti privalomas kvotas, e, buvo sakoma, kad tai yra subsidiarumo principas, e, kad valstybės narėms negali būti primetama migrantų perkelimas. Aišku, visą tai kertasi su solidarumo principu esančiu 80 straipsnėje ir taip pat 118 straipsnio nuostatomis. E, jeigu mes dabar turėtumėm remtis dabartiniais duomenimis ir e, tai, turėt, tai aišku ateities perspektyvos yra gana niūrios. Aš galiu tik pritarti poniai Keller dėl 75 procentų. Galbūt būtų galima tą skaičių dar sumažinti, kad e, kiti migrantai iš kitų trečiųjų valstybių galėtų pasinaudoti perkelimo galimybę, taip kaip e, afganai. E, aš manau, kad Europos Sąjungoje bet kokiu atveju tokios priemonės, kokias taikome, nesumažins migrantų srautų. Kolegos, pirma, pirma, pirmas deprė toliau. Uh, merci, monsieur le président. <coughs> Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. Aš esu europietis, federalistas ir e, dėl to e, solidarumas tarp valstybių narių yra mano pasirinkimas ir prievalė. Tačiau aš turėčiau tokiam pasiūlymui e, E, tam tikrų terminų pasiūlyti. E, nes rezultatai, pavyzdžiui, dabar, e, kalbant apie 169 tūkstančių perkelimą, jie tikrai yra juokingi. Tai nėra Europos solidarumo įrodymas. Man tiesiog kyla klausimas, ką galvoja valstybė narių piliečiai E, nes e, juk turi dirbti politikai, jie turi įsikišti tam tikrų momentų, kai kurie e, sprendimai gali praeiti vienu metu, būti blokuojami kitų metų. Taigi, man atrodo, kad svarbiausia yra dabar nustatyti terminus mes pamatysime, kokie bus regionai rinkimų, regioninių rinkimų e, Prancūzijoje. E, matome, kokius dalykus reikia daryti e, ir ponas Kirkopas yra teisus sakydamas, kad yra problema susijusi su išorinių sienų kontrole, e, gražinimo problema, piliečiai taip paprastai nesutiks su tą politiką, kurią jiems primesime. Dar vienas dalykas toje priemonėje, ten yra išimtis iš Dublino numatyta, aš tikrai tam pritarčiau, nes kitokio veikimo būdo nėra. Bet yra riba, yra 40 ir 75 procentų riba. Valstybė niekada e, negalės e, ketur, daugiau negu 40 procentų žmonių tą pritaikyti. Kokiegi kriterijai? Ar žinome, kiek yra žmonių atsidūrusių tokioje situacijoje, gal, kurie galės pasinaudoti perkelimo mechanizmu? Kiek yra me, e, ekonominių migrantų, kurie tuo negalės pasinaudoti? E, kokiam konkrečiai žmonių skaičiui tas priemonė bus pritaikyta. Tačiau mane trikdo antra išimtis. Tai yra ta išimtis, kuri taikoma valstybėms narėms atsisakiusiams dalyvauti perkelimo mechanizmuose. Jie mokės tada 0,02 procentų. Kiekvienas ekonomistas žino, kad jeigu turite E, pasirinkimą tarp dviejų situacijų, pasirinkate tą, kuri kainuoja mažiau. Jeigu e, išsiųsti migrantus, nepriimti jų kainuos daugiau negu 0,02, tai jūs juos ir išsiųsite. Ir jūs tada tiesiog e, pasižiūrėsite, kokiu, kokio šalis to nenori. Nes yra tokių šalių, kurios to nenori, būtent centrinės Europos. Taigi, jeigu mokate 0,02, o iš kitos pusės nepriimate 30 tūkstančių e, e, migrantų, tai tada pasižiūrėkite, tiesiog paskaičiuokite, dabar dešimtį šalių moka mm, e, tas sumas ir jos tos šalys faktiškai yra tos, kurios proporcionaliai turi daugiau priimti žmonių negu kitos Europos šalys. Aš nesutinku, kad tas išimčių mechanizmas yra sveikas mechanizmas ir kad ES e, jis sutiks, e, sukurs kažkokių tai geresnių dalykų, nes juk tikrai yra tokių šalių, kurios linkos, linkusios būti solidariomis ir tos, kurios migrantų nenori. Žinoma, svarbiausia, kad visą tai veiktų praktikoje. Ponas Haho. Uh, you, uh, relocate... Ačiū pirmininkė. Perkelimo mechanizmas uh, bus taikomas tik to, toms etninėms grupėms, kurių e, ES kurių sankaupa ES bus daugiau negu 75 procentai. Uh, tačiau viskas priklausys nuo to, į kurią šalį jie bus siunčiami. Norėčiau paklausti, kokiu pagrindu tie sprendimai bus priimami ir kas juos priims. Pavyzdžiui, iš prieglopščio prašytojo perspektyvos, kai kurios valstybės tiesiog yra patrauklesnės, nei, nei, nei vienos yra patrauklesnės, nei kitos dėl įvairiausių priežasčių. Iš valstybės narės perspektyvos, kai kurie e, prieglopščio prašytojai yra priimtesni, paklausesni nei kiti. Tai yra tai faktas. Kaip šis pasirinkimas apspręs e, sprendimų prieimimą? Ar tikrai realistiška tikėtis, kad mums pavyks užkardyti antrinį judėjimą perkeltųjų asmenų. Pone Keller sako, kad reikia atsižvelgti į priegopšio prašytojų pageidavimus. Tai, žinoma, būtų logiška, tačiau kita vertus būtent dėl asmenų, dėl, dėl tų žmonių pageidavimų susidarė dabartinė situacija, kuomet tik saujelė valstybių sulaukė didž, didžiosios dalies prašymų suteikti prieglapstį, o kitos visiškai ne. Žodis ponijotovai. Ačiū, Klodai, kalbėsiu bulgariškai. От нещата бяха вече казани, искам да поставя само два въпроса, които... Daugelis e, minčių jau išsakyta, bet noriu akcentuoti porą dalykų. Prieš vasaros atostogas mes patvirtinome laikinai perkelimo mechanizmą. Buvo labai nelengva pasiekti, kad valstybės jam pritartų, tačiau jis neįgyvendinamas. Taip yra ir šiandien. Tikrai negalime tenkintis uh, perkeltųjų asmenų kiekiu, iki šiol perkeltųjų asmenų skaičiumi. Noriu paklausti, kaip, e, kaip, kaip, koks bus santykis to laikinojo ir nuolatinio perkelimo mechanizmo, pagal kurį bus perkelta 160 tūkstančių žmonių. Man, manau, kad situacija labai pasikeitė nuo vasaros. Kalbėjome apie apie žmonės Graikijoje ir Italijoje, apie didelius kiekius žmonių Graikijoje ir Italijoje, dabar jų yra dar daugiau. Ką darysime su tais žmonėmis? Taip pat dideli migrantų srautai yra ir vakarų Balkanuose. Ką darysime ten? Ėmėme statyti tvoras ir tai labai apsunkina padėti Graikijai. Uh, pagal, kalbant apie e, nuolatinį perkelimo mechanizmą, gal reikia sukurti pabėgėlių e, centrus kilmės šalise. Atrodo, kad e, Europa negali išspręsti šios problemos pati viena. Kokių pokyčių tikėtis Dublino reglamente ir kaip tie pokyčiai atrodys nuolatinio perkelimo mechanizmo kontekste? Ačiū. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Prieš pradėdamas norėčiau visų pirma pasakyti, kad pritariu pranešėjo Kirchopo išsakytoms mintims. Turime pasimokyti iš pilotinių projektų patirties. Žinoma, kad turime tai daryti. Tačiau tuo pat metu Man kyla klausimų, pavyzdžiui, dėl ESO atstovo pasisakymo. 2015 tarybos sprendime yra pasakyta, jeigu nėra registra, jeigu pabėgėlis neregistruotas, jis negali tikėtis e, perkelimo, dalyvauti perkelimo mechanizme. Tačiau jeigu, o kaip pabėgėlis patenka į jas per registracijos centrą ar ne. Reikia paminėti, pabėgėlis privalo paminėti tik atvykimo datą, o ne vietą. Įstatymuose labai aiškiai pasakyta, jeigu nebus registracijos, pabėgėlis neturės jokių teisių. Ir žinoma, bus reikalaujama laikytis prievalių numatytų šitame teisės akte vėlgi prieglapščio biuro atstovo pasisakymą komentuoju, klausiausi jo ir e, man e, įstrigo du svarbus dalykai. Suprantu, kad ne visi registracijos centrai jau sėkmingai veikia ir tai suprantama, nes tai susijęs su nežmoniškais strateginiais iššūkiais, logistiniais iššūkiais. Ir jūs sakėte, kad perkeliamų asmenų srautai e, bus nukreipiami šalia tų registracijos centrų. Ką tai reiškia praktiškai? Jeigu tie srautai bus perkeliami nepasinaudoti registracijos centrais, tai tuomet tų registracijos centrų e, egzistavimas yra betikslis. Kodėl taip sakote? Ar, ar dėl logistinių problemų? Tai svarbu suvokti, kai, kai kalbame apie, apie tų registracijos centrų uh, paskirtį. Jeigu žmonės apeina tos registracijos centrus, mes juos pametame. Ir, ir tuo atveju perkelimo mechanizmą bus beveik neįmanoma įgyvendinti. Ir noriu kreiptis į kolegę Keller. Aš sutinku su jumis. Jeigu gyvent, sutikčiau su jumis, gyventume idealiame pasaulyje, bet dėja, mes tokiame negyvename. Ir jeigu sektume jūsų logiką, žinoma, turėtume tai suteikti žmonėms pasirinkimo galimybę. Tačiau tai reikštų, kad tos pačios šalis, kurios ir taip jau yra susiduria su nežmoniška našta, Šiaurės ir vakarų Europoje sulauktų dar didesnės naštos. Tikrai nežinau, ko, ko čia siekiame. Aš norėčiau, kad būtų pusiausvėra, kad visos valstybės narės būtų vienodai įsitrauksios ir kad tą naštą vienodai pasidalytų visi. Turime būti pragmatiškesni ir praktiškesni. Čia, ačiū. Toliau Birgit Sipul. Kolegos, atsiprašau tų, kurie dar paprašė žodžio, bet jau sakiau pradžioje, kad Mums reikia e, baigti norinčių pasisakyti sąrašą. Tikrai jau atsilieka mano darbo atvarkės. Prašau. Ačiū pirmininkė. Bendrai aš pritariu minčiai steigti nuolatinį perkelimo mechanizmą ir aš pritariu Timoti Kirchhoff minčiai, kad Viena priemonė, žinoma, niekada visko neišspręs, bet turime matyti bendrą situaciją, holistinį požiūrį. Pasiūlymas, toks pasiūlymas ir patiktas, tačiau aš jo nematau. Ir galbūt tarybos atsakymas tai ir iliustruoja aš pasigendu valstybių narių įsitraukimo e, ir siekio taikyti tą holistinį as, as, e, požiūrį. Mums savyko perkelti 140 pabėgėlių. Ir aš tikrai atsimenu, kad, kad pavasaros taryba pranešė apie tai, kad iki lapkričio pabaigos planuojama perkelti bent jau 40 tūkstančių žmonių, o perkelta 140. Nustabu. Kaip tada galime tikėtis, kad pritaikius kitą perkelimo mechanizmą viskas pagerės. Mane šiek tiek e, suneramino e, Timočio pasisakymas apie traukos veiksnius, kad jų reiktų vengti. Ar karas Sirijoje yra traukos veiksnys, ar tai, kad iš Eritrijos žmonės plūsta į Vokietiją, irgi yra traukos veiksnys. Uh, nematau, kad čia kas nors simtųsi kokiu nors žingsniu. Mes nesuinteresuoti karu Sirijoje, bet iki šiol žmonės plūsta link mūsų sienų. E, pabėgėlių stovyklos Libane ir Jordanijoje yra perpildytos, bet mums tai nerūpėjo, kol pabėgėliai nepradėjo plūsti pas mus. Ir dabar mes skundžiamės dėl traukos veiksnių. Tai jokinga, na, švelniai tariant. Pieždama kažmariškiausią scenarijų, aš įsivaizduoju situaciją, kai valstybės narės susitarė dėl perkelimo mechanizmo tą dieną, kai nei vienas pabėgėlis neatvyks į Europą, nes mes statome sienas statome e, tvoras, e, skiriame pinigus Turkijai, Afrikos šalims ir beje, mes neduodame pakankamai pinigų, kad kad, kad tų migracijų, migracijos priežastimis būtų galima kovoti Afrikoje. Man visą tai atrodo jokinga ir aš norėčiau, iš, pasigendu aiškių signalų ir iš valstybių narių. Uh, apie tai, kad jos ne tik pasirengė statyti tvoras ir duoti pinigų kitoms valstybėms, kad jos pasirūpintų pabėgėliais, kad čia neišvyktų iš, iš tų šalių, bet aš noriu, kad valstybės pasimtų atsakomybę už asmenų prieimimą, už žmonės, kurie bėga nuo, nuo karo ir persikėjimą. Ir galbūt tada pasieksime pažangos valstydami naują priemonę. Ačiū, Birgit. Ir galiausiai ponas Kirkos. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu graikų kalbą. Ačiū pirmininkė. Du klausimus turiu komisijos atstovams. Pirmiausia, dėl 40 procentų. Ir kad tai yra maksimalus kiekis nuo prieglupščio prašymo per šešis mėnesius. Na, svarbu yra tai, kad e, prieglupščio prašymo pateikiama jų daugie ne vienodų lygių, kartais būna didelės bangos. Taigi gali kiltumėt problemų, kad e, staiga susikupia labai daug pabėgėlių, kurie laukia registracijos. Tai problemiška. Taip pat beje, dokumente kalbama ir apie, natal, e, tas, apie gamtinės katastrofas ir taip toliau. Tačiau, pavyzdžiui, kodėl, kodėl tarkime, potvinis vienokime regione gali reikšti, kad ta valstybė jau nebegali priimti pabėgėlių, neaišku. Toliau. Žmonės toliau Italija plūsta dėliais skaičiais. Į Graikiją taip pat. Ir Atenose dabar nėra daug žmonių, kurie lauktų įtraukimo į programą. Mums patiems reikia ieškoti, o kągi darote jūs? jeigu būtų galima sukurti daugiau pasitikėjimo su pabėgėlis, kad tikrai liktų ten, kur atvyko, tai tuomet galbūt jie lengviau įstraukti procesus. Ar tikrai manote, kad valstybės narės visko susidoros? Be to, be to, kaip bus tais asmenimis, kurie pateks į hotspots, ar jie vieninteliai bus tie, kuriuos bus galima tinkamai perkelti. O kas bus su kitais asmenimis? Nes, na, asmenys atvyksta į mūsų šalis visiškai nevaldomai. Ačiū. Ačiū, ponai Kirkos. Na, vieną sakinį dar suteiksiu. Vienam sakiniui žodį. Vieną sakinį. Aš suprantu, kad EASO trūksta darbuotojų ir išteklių. Aš turiu galvoje, Ką visą tai reiškia? Pavyzdžiui, mano šalis Portugalija. Mes jau sakėm, kad esame pasiruošę priimti pabėgėlius, tačiau pabėgėliai netvyksta. Ačiū, Ana. Kolegos, iš tai žodžiu, prieš tai mažodį komisijai, pirmininkaičiai valstybei, aš trumpai pasakyti. Jau treč, tris kartus tai nutiko. Na gerai truputį norėjau pasakyti. Taigi jau reiškia, kad šiandieną labai daug susidaro kalbėtojų ir mūsų komiteto aptarinėjami yra patys klausimai. Matematiškai bet skaičius, aš pasitikrinau skaičius komitetais. Ir žinoma, pasakymai labai geri, nariai klaus labai svarbių klausimų. Tik tiek, kad labai daug temų. Tai aš visiems jums tai sakau, prašau laikytis disciplinos, visina labai kantriai. Reaguoja, tačiau kalbėtojų prašymas yra didžiulis. Iki šiol nėra buvo tokių išsamių diskusijų ir Noriu pasakyti, kad anksčiau vėliau teks pradėti išbraukinėti darbo punktus. Kol kas dar viskas yra įtraukta, tačiau, na, tikrai gali atrasti sunkumų, taigi su sekretorietu pakalbėsime galbūt per daug dalykų traukime į darbo tvarkę. Kita vertus yra dar daug teisėkuros dalykų, kurių negalime neįtraukti. Taigi noriu iš anksto įspėti, kad gali būti, kad reikės dar persvarsyti darbo tvarkės, nes ir man yra labai sunku bandyti tą, su, suvaldyti situaciją. Ačiū visiems už tai, kad esate disciplinuoti. O dabar tik žodį komisijai ir prašysiu atsakyti klausimus, kuriems buvo užduoti. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir nariams už įdomią diskusiją. Mes, žinoma, analizuosime narių pasakymus. Na, norėčiau keletą klausimų galbūt apimti kartu. Ir pirmiausia, dėl per lėto mechanizmo įsivažiavimo ir dėl to, kad nenori pabėgėlių dalyvauti sistemoje. Tai aš pirmiausia pasakyti, kad labai aišku yra tai, kad sistema nėra savanoriška. Dėl to labai skirsi nuo Eurema sistemos, kuri buvo pritaikyta Maltai ir neveikia labai gerai. Ir tai čia labai svarbu ir tai, kad pabėgėlių nenorą reikia įveikti. Ir, na, tai yra labai svarbu tam, kad sistema veiktų. Reikia tą sprendimą įgyvendinti. O pilnas įgyvendinimas reiškia, kad turi būti paimti prieš spaudai. Pane Stevens kelia klausimą. Visi migrantai vyksta pro hotspots centrus, tai kitą tik Graikijoje, visi taip ten turi patekti. Atekat tik greitai, kaip kalbėjo pane Keller, ir dalyvavimas yra privalomas. Toliau dėl antrinio judėjimo, tai reikia gražinti asmenį į tą šalį, kad buvo perkeltas. Tai turbūt taikoma ir dabar, ir kitoms kriziniams schemoms pagal gažinimo direktyvą. Taip pat manau, kad galima sumažinti nenorą dalyvauti, jeigu bus daugiau informacijos pateikima valstybėms e, pabėgėliams apie tas valstybės tarsi, kuris buvo perkelti. Nes dabar, tarsi, tarkime, pažiūrėjau, niekas nenori būti pirmoju eritriečiu Estijoje. Nes kitose šalyse jau yra dias, eritriečių diaspora. Tačiau mes tikimės, kad per perkelimą mes sukursime diasporą visose šalise. Tuomet atsiras daugiau noro į tas šalis vykti. Buvo naudotas pavyzdys apie pirmą perkelimą į Luxemburgą, kai irgi buvo dvejojama, nes trūko informacijos. Ponas Lenas ir ponas Dupre kėlė klausimą dėl kriterijų. Ir kad tie kriterijai nėra pakankamai konkretus, Na taip pažiūrėkime. Mes manome, kad reikės palikti šiek tiek dar ir vykdytojų nuožiūrai. Bet svarbu, kad taryba ir parlamentas sutartų dėl pagrindinių kriterijų. Nes vis tik nebus taip, kad bus galima pritaikyti tą pačią sistemą visiems. Nes žinoma, tos situacijos valstybių narių labai skiriasi. Dėl to mūsų manimų reikia nebandyti baigtinio konkretaus sąrašo sudaryti kriterijų ir sprendimų, nes tai yra labai sunku. Minėjau apie kriterijus, kuriuos patikime. Viskas skaičiuojama per kapitą pagrindu. Taip pat siekiama žvelgti į valstybės narės padėtį. Tačiau žinoma, dėl to bus galima ir daugiau diskutuoti apie kitus trilogus. Pona Vikstrom kėlė klausimą perkelimą iš Švedijos. Noriu pasakyti, kad komisijos narė Dromopulos vyko į Švediją vakar ir dalyvavo diskusijos su Švedijos vyriausybė. Rengėme pasiūlymą, kuris turėtų būti parintas iki kitos savaitės. Nežinau, kada komisija patvirtins tą pasiūlymą, bet yra rengiamas. Tuomet bus padaryta pažanga šioje srityje ir tai bus padaryta greitai. Pone Ikelda, aš atsakyti jos pastabas ir klausimus. 25-20 procentų koks yra geras kriterijus. Na, žinoma, galima įvairiai diskutuoti ir diskutuoti labai ilgai. Aš noriu pasakyti, kad sprendime numatyta ir pasiūlyme numatyta, kad tie pripažinimo skaičiai yra numa, nustatomi pagal duomenis, kurį gaunam kas 3 mėnesius. Taigi kas 3 mėnesius duomenys yra atnaujinami ir tuomet yra keičiamos pilietybės ir kaip jau sakiau, numatėm 75 procentus tam, kad būtų visiems narėms daug garantijų, jog, ne, jog jos galėtų tikrai tikėti, jog tas perkeltas asmuo tikrai yra priglašio prašytojas ir kad jam galima steigti priglašio prašytojo. Žinoma, dėl to dar galima svarstyti. Toliau dėl antrinio judėjimo. Tai manau, kad atrodo, kad visi suprantame, jog tai labai svarbus dalykas, kur reikia imtis. Komisija yra pasirengusi diskutuoti Norėčiau iš karto labai aiškiai pasakyti, kad jau yra atsirgiamai tam tikrus profilius, jau yra profiliuojama. Taip pat yra patikų pasiūlymų, kad valstybės galėtų pateikti pasiūlymus dėl profilių. Tačiau yra tikras vienas kriterijus, pagal galima atmesti tam tikrą asmenį, tai yra saugumo problemos. Toliau, ponė kėlė klausimą dėl lėšų. Tai kol kas neturime patirties, kaip valstybės narės kokia forma valstybės narės gali pasinaudoti tais pinigais, kurias gauna, kol kas per anksti apie tai kalbėti. Galbūt reikės vėliau prie šitą klausimą sugrįžti. Toliau, kol kas 14 valstybių narių tik dalyvauja, tai norėčiau pasakyti, kad krizinis, krizinė sistema numato 2 metų sistemą. Mes to nesiūlyme, tačiau taryba to prašė nes yra valstybių narių, kurios šiuo metu neturi visai jokių, visai neturi pabėgėlių ir jie prašė laiko pasiruošti, kad galėtų integruoti pabėgėlius. Dėl to numatėme tą dviejų metų laikotarpį ir dėl to visiškai suprantama, kad tas valstybės kol kas priima nulį ir kas tris, metus, kas tris mėnesius tai yra turi keisti tą skaičių. Nes valstybės vis tiek, vis tiek dar, na, dar nedalyvauja, bet vėliau dalyvauja šitą sistemą. Toliau. Dėl santykių tarp laikino ir nuotinio mechanizmo buvo klausimas. Tai du laikiniai mechanizmai liks, 60 tūkstančių mechanizmas liks ir jau tas krizinis mechanizmas turi būti patvirtintas. O tolesni komisijos pasiūlymai remsis 78 straipsnių šią dalimi. Paskutinis dalykas. Keli nariai keli klausimą dėl slengščio, kad iš procentų. Ar protingas šis skaičius yra? Nenoriu pašyti, kodėl numatėme tokį slengstį. Nes jeigu nebūtų slengščio, tuomet, na, tarkime, iš didelės narės būtų perkeltas, perkelti pabėgėlį į kitą šalį, tačiau skaičiai tuomet gali būti tuomet netinkami. Taigi, numatėme tam tikras slengstį kad e, kiekvieną atveju būtų galima sistemą pritaikyti. Ačiū ponė pirmininkė, tikiuosi, kad pavyko atsakytis klausimus. Na, jūs atsakytis į klausimus taip. Be abejo, kad nariai jums dėkoja už tai. Dėkoju už atsakymus. Suteiksiu žodį pirmkačiai valstybei. Nebūtina trumpai kalbėti. Monsieur le Président. Dėkoju pirmininkė. Aš šiek tiek vėlai atėjau, tačiau buvau kitame posėdėje taryboje. Girdėjau labai nemažai įdomių dalykų, kuriuos e, paminėjo tie kalbėtojai, kuriuos dar turėjau garbės išgirsti. Taryboje irgi darbas vyksta, dirbama e, dėl saugos mechanizmo, dėl įgyvendinimo, nes būtent šituos du sprendimus įgyvendinti yra didžiulis iššūkis. Taip pat dirbame su krizės mechanizmu ir čia esame pradinių darbų stadijoje. Ką tik pradėjome dėrybas ir situacija Europos parlamente yra labai panaši. Kai dėl skubos mechanizmų, tai jų įgyvendinamas yra be galo sunkus, nes viena vertus reikia E, įgyvendinti tam tikras, tam tikras e, nuostatas, kada per dieną į Graikiją 20 tūkstančių žmonių patenka. Taigi galima tik įsivaizduoti, kad vis, vis kad tie, organiz... kad tie registracijos centrai tikrai labai sunku juos priversti dirbti. E, ir labai sunku lokalizuoti migrantus var, gy, valstybės narės turi pasinaudoti žiemą ir dabar įvesti tokias priemonės, kurios funkcionuos vėliau. Norėčiau pasakyti, kad pritariu kolegoms, kurie pasisakė, kad Europos saugumas e, patiria išbandymų. E, taip iš tikrųjų ir yra. Ir valstybės narės tą puikiai supranta. Ponas Morais E, tapo labai nelengvų dėrybų e, taryboje liudininku. Kai kurie pasisakiusieji pabrėžė, kad e, tie judėjimai yra didžiulis iššūkis. E, nes labai kyla daug antrinių judėjimų, tačiau kita vertus nemanau, kad tie antriniai judėjimai taps didelę problemą ES, jeigu tie žmonės, kurie vyksta į ją, bus gerai priimami. Pone Vikstrom sakė, kad dabar jau nebe atvykimo šalis svarbiausia, o svarbiausia tai, kaip tave pasitinka. Iš tiesų, ponė Vikstrom, jūs visiškai teisi, reikia e, atsiliepti į tą Švedijos prašymą. Tiek jūs, tiek mes šiuo metu deramės dėl krizės mechanizmų ir tie krizės mechanizmai turės gyvuoti po to, kai jau dėl jų susidėrėsime, tada dar reikės ir Dublino e, susitarimą įvertinti, e, įvertinti ir pasižiūrėti, įvertinti Dublino sistemos funkcionavimą. Taip pat turiu pasakyti, kad už migraciją atsakingi ministrai penktadienį e, pasisakys dėl krizių mechanizmo. Tose diskusijose turime atsižvelgti į skubų perkelimą, spręsti, ar patirtis gera ar nelabai. Ir galų gale pasimokyti iš savo atliekamų darbų. Dirbame, ieškome didesnio solidarumo, tačiau tą solidarumą pasiekti toli gražu nelengva kadangi yra tam tikra asimetrija atsiradusi tarp šalių. Yra pirmos linijos šalis, yra a, tranzitinės šalis, yra, e, yra šalis, į kurias vykstama ir visoms joms reikalingas solidarumas. Gali pasikeisti ir srovės migrantų. E, E, žiūrint, e, kokią sistemą taikysime, ar tai vidaus, prie vidaus sienų, ar tai prie ištarės, išorės sienų, situacija gali keistis labai greitai. Taigi mes turime veikti labai daugeliu frontų, e, turime veikti išorėje sienų. Dėl to sekmadienį posėdžiavome su Turkija. Taigi reikia, kad sistema veiktų ir išorėje, ir viduje. Viduje yra E, tas vadinamasis e, perkelimo mechanizmas. Bet ministrai aptars ir kitas problemas, kurios šiandieną čia buvo minėtos. Migrantų bendradarbiavimas, jeigu sakysime, mes sukūrėme pasitikėjimo atmosferą, aišku, kad migrantai geriau su mumis bendraus. Dabar, kai jūs aiškinate žmonėms, kurie atvyksta iš konfliktų zonos, kad jie turi sėsti į lėktuvą, tai pirmiausia, jie pradeda nepasitikėti. Taigi tą pasitikėjimą reikia mažinti ir čia reikia dirbti. Taip pat reikia e, tinkamų pajėgumų tiek atvykstant, e, nes jeigu neturėsime pajėgumų, tai kaip tuos žmonės įtikinti, kad jie turi du mėnesius palikti ir palaukti sprendimo. Ir taip pat reikia pajėgumų tuos žmonės priimti e, paskirtie šalyse. Kai kurios šalys labai greitai tokius pajėgumus sukūrė, kadangi savo e, e, e, turi atitinkamą kultūrą išvystytą. Tačiau kitos šalis su tuo susiduria pirmą kartą, kai žmonės atvažiuoja čia įsikurti. Bet to jūs visiškai teisus, reikia, kad visos valstybės tame Europos solidarumo demonstravime dalyvautų. Ačiū pirmininkė. E, iš tiesų noriu pastebėti, kad e, Graikijoje ir Italijoje yra didžiulė pažanga padaryta, dabar reikia pasinaudoti, kad ateina žiema ir pasiruošti kitiems metams. Labai ačiū. Ačiū, kad aš pastebėjau už komentarus, tikrai labai įdomus. O dabar dar kito klausimo, ponas Depri maloniai sutiko nukelti šį klausimą į kitą posėdį. Taigi dabar liko tuomet tik vienas klausimas, ponios Gujom. Tikiuosi, kad spėsime iki pusės septynių. Galėsime pasakyti ir iš eso, ponas. Atstovas ponas Šembri. Taigi, ponas Šembri. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar sureaguoti į tai, ką pasakė panė Vikstram dėl informacijos. Tai žinoma, tai yra labai svarbus dalykas. Ir, na, tikrai kontrabandininkai, aišku, nenori informuoti, informuoti pabėgėlių apie tą perkelimo programą. Taigi čia mūsų yra darbas tą informaciją paskleisti. Ir komisija dirba šioje srityje, kur informacijos strategija. Ir tai taip pat buvo paminėta tarybos išvadose. Taigi dirbama šis rytyje. Toliau. Ką galima padaryti geriau? Bali kelia šį klausimą. Tai, na, nežinau, čia reikia gėdinti, ką nors ar kaip daryti, tačiau reikia turėti galvoje, kad yra tam tikrų trūkumų, ir kad valstybė pati kalbėjo, svarbu, kaip yra primami pabėgėliai, svarbu jas tinkamai priimti. Iki perkelimo perkelimas aš turi taip pat vykti greitai, tačiau valstybės narės taip pat turi padaryti savo įsipareigojimus. Taigi tai yra tie svarbus dalykai, kuriuos reikia atlikti. O dėl registracijos centrų hotspots, tai ar yra jų išvengiama, tai dėkoju komisijai už tai, kad patikslino, kad ne, jų neišvengiama, jie tai yra pagrindiniai centrai, per kuriuos patenkama. Tai tiek būtų. Be, pirmininkas Bėjus lieka tai kitam klausimui. Taigi, perkime prie kito klausimo. Dar kartą dėkoju Žerardui už 28 klausimo išbraukimą ir dabar perėmame prie 29 klausimo. Vėlgi atsiprašau, ponios Gijom, kad liko tik pusę valandos. Kas nutiko? Atsiprašau, Timoti. Pirmininkė, manau, kad formaliai reikėtų pranešės, jog pasakytų baigimą žodį, tai aš tik pasakysiu baigimą žodį. Labai ačiū visiems už pasisakymus. Ir žinoma, pateiksiu ataskai, pranešimą, kuris įtrauks viską tai, kas pasakyta. Pirmininkas juokauja ir, ir ant manęs nesupykote, mes liksime draugais, ar ne? Atsiprašau, Timoti. Skubėdamas pra, pamiršau pranešėją, labai atsiprašau. Dėkoju. Taigi, kolegos, perkime prie 29 klausimo ir aš jau atsiprašinėjau ponios Gijom už tai, kad liko mažai laiko. Čia man labai svarbiam klausimui. Paskutinis dabar toks klausimas, pasiūlymas, jis nustatyti bendro pasąjungos saugių kilmės šalių sąrašą. Na, aš gal praleisiu pristatymus ir prašysiu iš karto ponios Gijom, kad jinai pristatė temą ir tuomet trumpai pasakys JASO atstovas ir tuomet komisija. Tai prašau, Silvija. Ačiū. Tikrai nepažadu būti, kalbėti trumpai, kadangi tema yra labai svarbi, daugelis kolegų turi ką pasakyti. E, vienas iš jų išvyko, tačiau dabar, kadangi jau pasiūlytas tekstų paketas, kurį pasiūlė komisija, mm, e, reikia dirbti kartu, tad norėčiau perduoti jam e, labai labai didelį ačiū. Norėčiau nurodyti, kad saugios šalis e, atsirado labai, kaip labai logiška e, prieimimo šalių tasa. Taigi čia yra tos šalis, kurios priima. Norėčiau e, įsitikinti, kad visi tam pritarė. Saugios kilmės šalis Tai yra to šalis, kur yra e, veikia patikima demokratinė sistema, tai yra toks jokia valstybė, kur niekas nepersekioja, kur niekas e, nekankina e, ir nėra jokių karinių konfliktų. Pagal direktyvą prieglapščio prašytojas turėtų būti saugus, dėl to jam nereikalinga tarptautinė apsauga. Bet Šiaip e, tai reikia kovoti e, prieš e, piktnaudžiavimą prie, prieglopščio prašant. Tai yra labai didelis iššūkis valstybėms, kurios yra e, su tuo susijusios, kadangi e, e, pasienyje galima išsiaiškinti, ar tai yra saugios ar, nešalios, ar nesaugios šalys. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad nustatymas saugios šalys kilmės ar nesaugios neduoda, e, ne, nesukelia kliučių pateikti e, prieglopščio prašymą. Kiekvienas pilietis gali pateikti prieglopščio prašymą ir kiekvienas atvejs yra nagrinėjimas atskirai tik tais e, nacionalinio sąrašo e, dalyviai gali pateikti e, dabar tik nacionaliniai sąrašai egzistuoja ir direktyvą dabar galima interpretuoti geriau čia e, viskas skiriasi ir diploma, e, skiriasi sąlygos valstybėse šalyse ir dabar bandoma išsiaiškinti, kodėl valstybės narės negalėjo sukurti sąrašų. Dvylkoje šalių yra nacionaliniai sąrašai, ten e, matome, kad praktika yra labai nevienoda ir labai nenusekli, nes yra skaičiai nurodomi nuo 1 iki 16 ir net iki 26. Labai e, koncepcija ne vienodai šalis interpretuoja, kadangi buvo įrašytos e, šalis kaip nevasaugios, tokios kaip e, JAV, Kanada, Australija ir Japonija, kiti įsivedė vadinamosius naudingus sąrašus, kur buvo tik tais nurodyta sro, srovių kilmė Taip pat e, kai kurios šalys yra laikomos saugiomis tik tais vyrams. E, pavyzdžiui, Belgija e, pamanė, kad Kosovas yra saugi šalis, tuo tarpu kaip prancūzai prieš keletą savaičių tokia ša, Kosovą išbraukė iš saugių šalių sąrašo. Komisija pateikė teisinį pasiūlymą, kuriame yra septynios šalys nurodytos. E, Bosnija, jų, nu, ir tarp kitų šalių dar yra ir Turkija, Juotkalnyje ir kitos. Taigi e, yra kai kurių sričių, su kuriomis e, turės kolegos dar nemažai e, padirbėti. Daugelis yra e, klausimų dėl vadinamųjų saugių šalių, e, kadangi kai kurie kolegos naudoja tokią koncepciją kaip trečiosios saugios šalis, Kita vertus reikės padirbėti, e, kad e, atitiktų nacionaliniai ir Europos sąrašai. E, taip pat reikės pasižiūrėti, ko mes tikimės iš harmonizavimo, kaip tas harmonizavimas gali būti sustiprintas, kas vyksta, jeigu šalis yra išbraukta iš Europos sąrašo E, kokiomis sąlygomis galima išbraukti, toliau e, dėl, sun, dėl įvairių sunkumų įvertinant šalies saugumą. Čia reikėtų taikyti vienodus standartų šalims, reikia, kad būtų nustatyti tokie standartai, pagal kuriuos galime nuspręsti saugi šalis ar ne. Ir taip pat reikia, kad komisija nurodytų, kaip buvo daromas, atliekamas darbas, kokiais informacijos šaltiniais naudotosi. E, reikia e, paramos e, fondo nuomonę išklausyti ir žinoma labai svarbu metodika, kuria buvo vadovautasi net ir ateityje būtų e, naudinga, e, jeigu fra naudotųsi e, atitinkamomis teisėmis. Taip pat reikėtų nuspręsti, kas turi dalyvauti procese, kaip į procesą juos tuos veikėjus įtraukti. Ar komisija sprendžia, kokia šalis dalyvauja, ar kažkokius tik tais pasiūlymus teikia, mes turėsime labai greitai e, šituos dalykus nuspręsti. Štai, taip, e, štai tokią informaciją norėjau pateikti kolegų dėmesiu. Much, Sylvie. Ačiū, Silvija. Tikrai labai gaila, kad tenka uh, riboti tokios svarbios temos svarstymo laiką, bet jūs viską puikiai apibendrinote, taigi bent jau e, jis pristatytas. Ir dabar trumpai suteiksime galimybę ESO biuro atstovui sureaguoti. O paskui pagrindinių teisų agentūros atstovas. Ačiū pirmininkė. Noriu pacituoti kai kuriuos faktus šioje diskusijoje. Skaičiai apie Vakarų Balkanus kalbant, kur daugiausia dirbome, matote, kad e, prašymų skaičius užtikrinti vidinę apsaugą nuolatos auga nuo 2008 ir sulaukėme beveik 180 tūkstančių prašytojų iš vakarų Balkanų šiais metais. Palyginkime e, su praeisiais metais. Praeisiais metais šis skaičius žmonių buvo šiek tiek daugiau nei šimtas tūkstančių, ką tai reiškia kad per šių metų spalio mėnesį 17 procentų prieklapšio prašytojų ES atvykdavo iš vakarų Balkano. Pagrindinės kilmės šalis, čia jas matote žmonės prašantis prieglapščio ES. Matome, kad spalio mėnesį vakarų Balkanai buvo ketvirti. Bet jeigu 2015 laikotarpį nuo sausio iki spalio mėnesio vertinsime, tai Balkanai, vakarų Balkanai antri pagal populiarumą po Sirijos. Pagrindinės paskirties šalis, e, tai šalis Vokietija, kai žmonės labiausiai trokšta patekti į Vokietiją. Ir kaip matote, vakarų, iš vakarų Balkanų šalių, tai daug buvo iš Albanijos ir iš Kosovo. E, pri, kiek, kokiam skaičiui žmonių suteiktas prieglopsis. 2 procentam daugiausia prieglopščio prašymų buvo patenkinta iš Kosovo atvykusių žmonių. Kodėl vakarų Balkanai uh, turėtų būti saugių šalių regionų arba kodėl su jais turėtų būti elgiamasi kitaip. Dėl dydžio, dėl, dėl srauto, taip pat dėl pakartotinių prašymų. Daugiausia prašymų iš ten yra kartojami ir taip pat dėl to, kad labai mažas labai mažas prašymų paten, skaičius patenkinamas. Mes surengėme seminarą skirtą padėčiai vakarų Balkanuose, palyginame, atlikome palyginamosios analizės apžvalgą E, išnagrinėjame traukos ir e, atstumimo veiksnius. Ten, pavyzdžiui, nėra jokio persekimo, jokios e, ne, grėsmės, rizikos. Ir iš tikrųjų tik socialinės ir švietimo sistemos ragina tos žmonės traukti į Europą. veiks, traukos veiksniai, tai yra ekonominiai sumetimai, kaip rodo mūsų tyrimai. Taip pat su prieglapšio sistema susiję aspektai ir pašalpos mokamos pabėgėliams. Tai yra svarbiausi traukos veiksniai. Taip pat sveikatos apsaugos sistemos nepamirškite, norėčiau informuoti, kad yra ir Europoje gyvenanti, gyvenantis tevinainiai jų, taip pat tas faktas, kad Europa geografiškai yra šalia irgi yra dar vienas traukos veiksnys. Bandau trumpai apibendrinti viską. Valstybės narės ėmėsi įvairių priemonių, kad sumažintų srautų, sumažino pra, e, asmenų registravimo laikotarpius, sumažino asmenims mokamas pašalpas ir vykdomos informavimo kampanijos vakarų Balkanuose. Tačiau laiko trūksta. Iš tikrųjų, ir ačiū. Pone Silvestri. Ponas Silvestri, žodis jums. prieš pradėdamas noriu pas, išsakyti bendro pabudžio pastebėjimą. E, Pagrindinių teisų agentūra sveikina iniciatyvas, kurios e, išteklius nukreipia nuo nepagristų prieglopšio prašymų, tačiau turime nepamiršti, kad privalu laikytis hartijos ir norėčiau per man skirtas kelias minutės pasidalinti su jumis kai kuriomis mintimis, kurios gali būti jums naudingos. E, E, vertinant e, šį pasiūlymą iš pagrindinių teisų perspektyvos. Reikia įvertinti daugybę aspektų, kai bandote išsiaiškinti, koks yra pagrindinių teisų poveikis. Visų pirma, išsiaiškinti, e, kokios teisės yra aktualios, koks yra, yra jų poveikis, kokie yra pribojimai jų užtikrinime ir kokie susiję reikalavimai numatyti hartijoje turi būti užtikrinti. Turim būtina atlikti proporcingumo testą. Ir atliekant proporcingumo testą reikia vertinti keletą dalykų. Visų pirma, ar pasirinkta priemonė padės siekti tikslo, ar ji būtina ir, e, na, paprastai kalbant, ar, ar ta priemonė yra proporcinga. Uh, tikslui pasiekti pagrindinės teisės gali būti sugrupuotos į dvi didelės kategorijas. Vis pirma, absoliutinės teisės, tai yra asmenų nesugražinimo į ten, kuriems gali grėsti grėsmė principas ir teisės, nuo kurių galima nukreipti laikiną diskriminaciją, numatytą 81 straipsnėje, veiksmingo poveikio, teisė į veiksmingą E, tai, pažįstų teisų atitaisymą bei vaiko teisės. Šita skaidrė skirta asmenų negražinimo principui ir kolektyviniam žmonių iš, išsiuntimui. Tas ne, asmenų nesugražinimo principas numato galimybę atmesti siūlymą apsistoti šalyje, kurioje, kuri yra laikoma saugia Taip pat reikia įvertinti kiekvieną atvejį individualiai ir mūsų nuomonė tai taip pat susijęs su teisė būti išklausytų. Dėl kolektyvinio išsiuntimo atveju tai taikytina sien, pasieniui bei atvirai jūrai. Toliau teisės, nuo kurių galima nukreipti šiame pasiūlyme aktualus nediskriminacijos principas ir tai susijęs su poro dalykų. Visų pirma, tiesioginė diskriminacija susijusi su kilmės šalimi ir taip pat netiesioginė diskriminacija, netiesioginis poveikis e, saugių šalių sąrašas, kuriuose kai kurios mažumos jaučiasi saugiai ar ne, pavyzdžiui, LGBT bendruomenės nariai ir jų situacija vakarų Balkanų šalise. Numatoma priemonė turi siekti teisėto tikslo, tačiau šioje skaidrėje, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, ar apribojimai numatomi ir E, nediskriminavimo principo pažydimas pateisinamas ar ne. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar pasirinkta priemonė yra tinkama. Tai yra išsiaiškinti, ar ji padės užtikrinti bendrųjų procedūrų laikymasi, taip pat ar išlieka, ar šiuo atžvilgiu išlieka nacionalinis saugius šalių sąrašas. būtinumo aspektas. Būtų gerai išsiaiškinti, ar yra kitų priemonių, kurios padėtų pasiekti tokios paties tikslo, ar prašymas suteikti prieglobstį yra teikiamas pakartotinai, ar galim taip pat, na, pats proporcingumo testas. E, reik, reik, reikia įrodyti kiekvienos iš sąrašę esančių šalių atveju, kad asmenų praš, prašymų patenkinimas yra prašymų suteikti prieglobstį patenkina taip mažai, kad tokiu atveju tai yra pateisinama. Vėlgi, tai ypač reikia šiek tiek, ar, ar, ar asmenys yra štautinių mažumų arba LGBT nariai. Veiksmingos poveikio priemonės. Praš, prašymų peržiūrėjimas laikantis saugios kilmės taisyklės principo. E, ir suspe, suspendavimo, suspendavimas. Tų principų suspendavimas reikia atsižvelgti į teisingumo, į, į žmogaus teisų teismo precedentų teisę, taip pat nepamiršti teisinio poveikio priemonių ir Strasbūro teismo numatytų priemonių. Norėčiau atkreipti dėmesį kitas teisės, kurios yra susiję teisė į laisvę ir teisė ir vaiko teisės. Prieglopščio procedūrų direktyvoje numatomos konkrečios taisyklės kaip elgtis su asmenimis atvykusiais iš saugių kilmės šalių ir prašančiais prieglopsčio. Reikia išsiaiškinti, ar, pavyzdžiui, koks yra poveikis vaikams, ypač jeigu tai yra suaugusių nelydimi vaikai. Taip pat asmenys sulaikant pasienyje reikia laikytis kitų susijusių procedūrų. Noriu išsakyti kai kurių patarimų. Iš pagrindinių teisų agentūros perspektyvos svarbiausia, kad pagrindinės teisės būtų gerbiamos ir įvertintos. Tas vertinimas turi būti skaidriai atliktas, matomas ir jis turi būti prieinamas kitiems ateitie, kurie norėtų susipažinti. Ir trečia kaip reikia žvelgti taip, kaip, kaip asmenys atvykę iš saugios kilmės šalies, jeigu jie priklauso kokiai nors e, m, mm, mažumai, kaip, kaip, kokia yra jų situacija ir ar jie nesusidurtų su diskriminacija. Ačiū ponė Silvestri už jūsų pasisakymą, ačiū jums abiems už tai, kad taip glaustai pasisakėte. Visi jau nebeturime laiko. Kolegos, liko keturios minutės Ir atsiprašau, ačiū vertėjams iš karto, jeigu šiek tiek pratęsime posėdį. Žinau, kad kai kurie nariai čia labai kantriai sėdėjo ir laukė. Galbūt norite ką nors pasakyti, bet žinoma, taip tiesite kalbėti trumpai, ponia Daty visų pirma. Turiu sąrašą. Pone Daty, ponas Zdupri, pone Anderson. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma po e, dramų Paryžėje, po Europai iškilusios terorizmo grėsmės. Mes dėl to neturime užmiršti kitų svarbių iššūkių, tai yra e, migrantų krizės. E, būtų gerai surenkti gilumines diskusijas, kad įvertintume visą derinį, visą mišinį E, prieš patvirtinant saugių šalių sąrašą reikia parengti e, bendrą saugių kilmės šalių sąrašą. Tai, aš žinoma, susiję su vykstančiomis diskusijomis. Reikia apsispręsti, kokiu kriterijų pagrindu tas sąrašas tvirtinamas. Jau žinome, kad Turkija yra tokia šalimi, pavyzdžiui, ir reikia kad Europos prieglapščio teikimo biuras taip pat suvaidintų svarbu vaidmenį rengiant tokį saugių šalių sąrašą ir šiandien laukiame, kad šis svarbus darbas būtų užbaigtas ir tiesiog yra tvirtinamas darbų takaraštis. Ačiū, ponas Dupri. Trumpai pirmininkė, kalbant apie patį sąrašą, išvelgiu tris problemas, kurias reikia akcentuoti. Visų pirma, procedūra, e, kuria, pagal kurią šalis įrašoma į tą sąrašą ir pagal, procedūra, pagal kurią iš to sąrašo išbraukiama, ar nacionaliniai sąrašai svarbus, aktualūs, ar reikia bendro sąrašo. Ir dar vienas dalykas, komisijos pasiūlyme siūloma įtraukti Turkiją į tą sąrašą. Tačiau yra labai konservatyvių vertinimų dėl šios sprendimo. Visų pirma, e, saugi kilmės šalis, jeigu jį rašoma į tą sąrašą, tai reiškia tam tik tam tikrus dalykus, paspartėja procedūros, darome prielaidą, kad paspartėjus procedūroms e, reikės keisti dabar galiojantį mechanizmą. Turiuomenį e, prašymo nagrinėjimo, nagrinėjimo laiką Ir aš beveik baigiau. Ir žinoma, ypatingą dėmesį skirsime pagrindinių teisų agentūros atstovų išvardintiems aspektams. Ačiū, Žerarai. Ir GUE e frakcijos vardu Matina Anderson. Ačiū, kalbėsiu irgi trumpai man kelia susirūpinimą e, naudojami vertinimo metodai, ypač prisimenant komentarus išsakytus dėl Turkijos. Jei įsigilinsime į tai, kokiu pagrindu nusprendžiama, ar šalis yra saugių šalių sąraše ar ne. Tai yra, kad ten nėra konfliktų, nėra smurto protrukių. Nežiūrinti tai, prieš keletą savaičių Erdoganas ir prieš keletą mėnesių pareiškė, kad Turkija, yra, Turkija vyksta taikos procesas, todėl nesuprantu, kaip jums parlamento nariams gali atrodyti, kad tokia šalis E, yra saugi, atsižvelgiant į kai kurios jo pasisakymus ir, ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta su kurdais ten. Ačiū, Martina, ačiū už tai, kad trumpai kalbėjai. Toliau, vietoj Jean Lambert, kur yra pranešėja, yra ponia Valero. Žaliųjų vardų. Också vara väldigt kort. Eh, vi, är inte, vi menar att i grunden så kan man inte tala om säkra länder. Och... Mes manome, kad negali būti saugi šalis. Nes Turkijoje situacija iš tiesų yra ypatinga. Yra 25 procentai žmonių, kurie atvažiuoja iš Turkijos kaip pabėgėliai. Yra naudojami tam tikri politiniai metodai, kad apspręsti nustatytumėm šalis yra saugia ar ne, bet e, reikia objektyvesnių metodų. Toliau subsidiarumo principas, jūs kalbėjote apie saugias šalis, bet e, valstybės narės tą nusprendžia, tad reikėtų, kad valstybės narės tą darytų vienodai ir kad e, vertinimas vyktų europinė lygmenių. Kaip čia dėl to interpretavimo? Toliau, kai žiūrėsime į įvairius regionus, tai vėlgi e, reikėtų spręsti. Merci, Monsieur le Président. Ponas Le Breton. Dėkoju, labai svarbi tema šiandieną mūsų aptariama, kadangi tai yra, e, kalbama apie imigrantus, kurie atsidūrė nelegalėje situacijoje, mūsų sistema kol kas neefektyvi, kadangi mažiau e, negu 40 procentų e, siunčiame atgal. Tai yra 300 tūkstančių žmonių per metus. Taigi e, reikalingas tas e, saugių kilmės šalių sąrašas. E, dabar yra tik septynios. E, bet matau, kad yra ir e, Balkanai bei Turkija, tai yra du imigracijos šaltiniai. Taigi būtų gerai, kad to šalis tame sąraše. Pavyzdžiui, Prancūzija siūlo 16, e, Jungtinė karalystė siūlo 26. Pamatysite, kad e, Indija, Senegalas Prancūzijoje laikomos e, saugiomis kirmėmis, bet kodėl tik tai septynios šalis. Apie tai reikėtų pagalvoti toliau to sąrašo egzistavimas kartu su nacionaliniais sąrašais. Yra 12 nacionalinių sąrašų. Tikiuosi, kad e, valstybių narių suverenitetas bus gerbiamas ir kad mūsų sąrašas bei nacionaliniai sąrašai galės egzistuoti vienu metu. And... Ačiū vertėjams, sako pirmininkas ir galiausiai Birgit Sipal. Ačiū trumpai. Daug išgirdome apie kriterijus, kurių pagrindų nustatoma, ar kilmės šalis saugi, ji yra, turi būti saugi jos piliečiams. Tačiau peržvelgus visus nacionalinius sąrašus susidaro įspūdis, kad šalia tų kriterijų uh, E, tai susijęs su kai kuriais politiniais sprendimais įtraukti vieną ar kitą šalį į tą sąrašą ar ne. Ir pažvelgus į dabartinį sąrašą, kurį paskelbusi komisija, man jis atrodo politinis ir kai kurie kolegos jau tai komentavo. E, tai yra šalis, iš kurių atvyksta daug pabėgėlių. Aš nesuprantu, kodėl tos šalis yra e, sąraše turime būti atsargus, kad nesuplaktume kelių šalių į vieną vietą. E, tas pas pasakyti yra apie vakarų Balkanus. Jei tos šalis yra vis traktuojamas visos vienodai, tai neteisinga. Turime labai atsargiai priimti sprendimus čia. Ir nu, vienu noriu pasakyti vieną sakinį ponui Junkeriui. Jis pasakė, kad visos šalis, tos šalis be abejonės yra saugios kilmės šalis, nes jos yra šalis kandidatės tapti ES narėmis. Atsiprašau, jos yra, jos yra kandidatės, nere, tai nereiškia, kad jos visos tenkina e, Kopenhagos kriterijus. Jei jos tenkintų tos kriterijus, kaip sako ponas Junkeris, jos jau rytoj galėtų tapti es narėmis. Todėl būkite atsargesni. Turime būti tikrai atsargus ir bandant greitai priimti sprendimą, ar ka, kažkokį žmogų norime priimti, ar negalime tai padaryti ir be saugių šalių sąrašo. Tai įmanoma, jeigu yra pakankamai išteklių, pakankamai darbuotojų, jeigu nesunku nustatyti, ar šalis yra saugi ir ar reikia suteikti prieglopsti. Bet reikia iš tikrųjų labai atidžiai tą sąrašą peržiūrėti. Žodžius Silvy galtiniams pastaboms. Euh, labai greitai. Matome, kad pagrindinės tendencijos, kalbant apie kriterijas ir apie abiejų sąrašų bendrą egzistavimą, e, tai tendencijos beveik matosi, tačiau reikalingas dar tyriamasis darbas būtų labai naudinga. Ačiū Silvija, ačiū kolegams už kantrybę ir už tai, kad trumpai kalbėjote, ačiū pranešėjams. Kitą kartą įtrauksime neišnagrinėtus punktus pirmų, pirm, prioritetiniais klausimais į darbo tvarkę. Kitas mūsų posėdis vyks gruodžio 7. -ąją.